I will indicate it. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mėly kolegos, sveikinu atvykus į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Matote, kokia yra išaugusi biudžeto kontrolės reikšmė Mes gavome šią salę mūsų posėdžiui. Ir tikriausiai buvo tikimasi, kad susidomėjimas bus didžiulis. Tačiau tema, kurią mes nagrinėjame darbo atverkėje, yra tokia svarbi, kad tikrai verta mums ją pasidomėti šiek tiek atidžiau. Bet pradėsiu nuo formalių dalykų svarstymo. Išdalinome jums darbo tvarkę ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad OLAF generalinis direktorius parašė mums laišką ir paprašė komitete pakalbėti apie OLAF vykstančias diskusijas, dėrybas ir leisti jam pasisakysi, pasisakyti mūsų posėdėje. Pagal tarp institucinį susitarimą ir aš pagal tą susitarimą aš pritariau tam prašymui ir atkreipiau generalinio direktoriaus dėmesį į tai, kad jo išsakyta nuomonė turėtų būti kuo trumpesnė, o komiteto nariai jam užduos klausimus, į kuriuos jis nori, galės atsakyti <clears throat> laisvai darbo tvarkė po šio sprendimo prieimimo jau buvo verčiama, todėl šie pakeitimai galbūt ne visiems e, buvo matomi. Ar norite ką nors pasakyti apie darbo tvarkę? Jeigu ne, tuomet darbo tvarkę patvirtiname. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad vertimas yra visas, beveik visas kalbas ir šiandien mūsų posėdis yra transliuojamas. Na, o dabar patvirtinkime mūsų buvusių posėdžio, buvusio lapkričio 6 dieną protokolą. Ar yra kokių nors pastabų? Ne, pastabų nėra. Tuomet laikykime, kad protokolas, lapkričio 6 dienos posėdžio protokolas yra patvirtintas. Na, o dabar pereikime prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. 2011 m. biudžeto įvykdymo tvirtinimas. Norėčiau pasveikinti Žemės ūkio komisarą Čiolos atvykus į mūsų posėdį. Sveiki, komisarė. Šiandien švento Mikalojaus diena. Galbūt tai turi kažkokią simbolinę reikšmę mūsų posėdžiui. Bent jau Vokietijoje šią dieną yra toks paprotys dovanoti dovanėlės ir sakoma, kad Mikalojus atneša tų dovanų, dažniausiai tai būna ir maisto produktai. Mes žinom, kad maisto ne visame pasaulyje užtenka ir ne visur yra savaime suprantama, kad ant stalo yra maisto. Manau, kad ES vienas iš didžiųjų pasiekimų yra nepriekaištingas visų piliečių ES aprūpinimas kokybiškais maisto produktais. Ir netgi maisto eksportas. Na, o šiandien kalbėsime apie biudžeto įvykdymą žemės ūkio srityje. Kalbėsime apie patvirtinimus ir apie pastabas, kurias išsakys audito rūmai. Todėl norėčiau pasveikinti poną Augustiną Kubiką ir ponę Rasą Budbergytę iš audito rūmų. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau kieno nors iš jūsų pavardę sako pirmininkas. Taigi sveiki atvykę ir paskui vėliau šiek tiek suteiksiu Jums žodį. Na, bet pagal mūsų procedūrą pirmiausia suteiksiu žodį ponui Gairiui, kuris yra mūsų pranešėjas, o paskui suteiksiu žodį auditorumo atstovams. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Aš norėčiau visų pirma pasveikinti poną komisarą Čiolos už tai, kad pasidžiaugti tuo, kad jis atvyko į mūsų posėdį ir yra pasiruošęs padiskutuoti su mumis. Taip pat sveikinu ir Europos audito rūmų garbingus svečius. Šiandien kalbėsime apie du labai svarbius 2011 metų biudžeto aspektus ar skirsnius. Vienas dalykas - biudžetas žemės ūkio srityje yra pats didžiausias jeigu imti visą ES biudžetą, taigi tai yra labai reikšminga biudžeto dalis. Kitas dalykas, mums nerima keliantis dalykas, yra tai, kad žemės ūkio srityje, greta tyrimų srities, yra labai daug klaidų biudžeto vykdyme. Ir lyginant su prieš tai buvusiųjų metų biudžetu, klaidų lygis ne tik, kad nesumažėjo, bet net ir padidėjo. Kaimo regionų plėtroje, plėtros srityje klaidų lygis pasiektas yra 7,7 procento. Tai tikrai nerima keliantys skaičiai. Mes dėl to tikrai esam labai sunerime nes, kaip rodo auditorumų analizė, visa tai, tas klaidų lygis yra susijęs su kontrolės mechanizmais valstybėse narėse. Klaidų lygis auga, taigi susidurėme su situacija, kurią pažįstame jau iš kitų, situ, iš kitų sričių, kad ir regionų plėtros srities. Ir ypač jos nemalonios yra todėl, kad dabar diskutuojame apie tai, kad biudžetą ateinančių, ateinančiai perspektyvai gali būti, kad reikės mažinti ir vyriausybės kaip tik ir siekia tą mažinimą pridengti geresnio administravimo, better spending angliškai savoka. Ir pasakyti, kad jeigu geriau leistume pinigus, tai nereikėtų jų ir daugiau. Žinoma, aš galiu pasakyti, kad tie, kurie siekia to geresnio tvarkingesnio pinigų leidimo arba better spending, tai gali tą padaryti jau dabar, pradėti nuo šiandien tvarkyti savo valstybėse narėse kontrolės mechanizmus, kad garantuotų tą geresnį pinigų leidimą. Kažkodėl niekas to taip greit nesima daryti. Na, o šiandien mes pradedame svarstyti biudžeto tvirtinimo procedūrą. Šį kartą mums reikėtų pabaigti iki balandžio mėnesio nes iki gegužės 15 dienos privalome priimti galutinį sprendimą dėl biudžeto tvirtinimo. Ir kadangi neturime galimybės rengti posėdžius Briuselyje, plenarinius posėdžius Briuselyje, tai mums teks paskubėti, kaip supratau, pagal šešių mėnesių programą. Žodžiu, mums reikia šį sprendimą paskubinti. Ir iki balandžio reikėtų patvirtinti komisijos biudžeto įvykdymą. Bet iki to laiko mums dar reikia įsitikinti, kad komisija visomis išgalėmis tenksis šioje srityje situaciją ištaisyti. Ir būtent apie tai šiandien ryte mes ir kalbėsime. Mm, tai tiek norėčiau pasakyti įvadinių pastabų. Mielai dabar išklausysiu komisaro ir audito rūmų nuomonės. Dėkojame kolegai Gairiui, sako pirmininkas, dabar suteiksiu žodį auditorumų atstovams. Nežinau, kuris iš jūsų ketina pradėti, ar ponas Kubik, ar ponia Budbergytė. Ponas Kubik, prašau. Gerbiamas parlamento pirmininkė, parlamento nariai, komisarė, ponios ir ponai, man malonu pristatyti Jums e, audito rūmų darbo rezultatus, vertinant žemės ūkio E, žemės ūkio rinką ir tiesiog neparamą, e, kas išdėsta metų ataskaitos trečiame skyriuje. Čia e, analizuojame išlaidas Europos žemės ūkio garantijų fondą, kurios sudaro 44 milijardus eurų 11 metais ir sudaro daugiau negu trešdalį ES biudžeto. Šiemet pirmą kartą mes teikiame du atskirus vertinimus žemės ūkio srityje, vieną garantijų fondui ir kitą kaimo plėtros fondą. E, taip mes reaguojame į biudžeto patvirtinimo procedūrų e, institucijų prašymą pateikti vertinimus kiekvienoje politikos srityje. Pradėsiu nuo pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, labiausiai tikėtina e, klaidų, tikėtinas klaidų lygis garantijų fonde 11 metais sudarė 2,9 procento. Tai yra rezultatas išanalizavus atsitinę imti, kurią sudarė 180 mokėjimų. Kontrolės sistemos, kurias mes auditavome, e, pasirodė iš dalies veiksmingos, užtikrinant mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą, todėl situacija yra panaši kaip ir ankstesniais metais. Ši išvada e, pagrįsta integruotos administravimo ir kontrolės sistemos analizė šešiose mokėjimo agentūrose. Ir e, Trečia, naujas savanoriškas patikinimo procedūros vertinimas rodė, kad yra tam tikrų trūkumų. Dabar norėčiau pateikti keletą detalių apie kiekvieną iš šių išvadų. Dėl klaidų lygio. Kokių klaidų mes radome? Nestebina, kad dauguma klaidų yra susijusios su per didelio kiekio e, deklaravimu, nes 90 procentų išlaidų iš garantijų fondo yra tiesiog nesišmokos ūkininkams. Dauguma atvejų e, individualiai sudaro mažiau negu 5 procentus. E, didesnės klaidos susijusios su atvejais, kur nuolatinių gamyklų tinkamumas buvo netik, netinkamai įvertintas ir įrašytas į žemės sklypų identifikavimo sistemą. Antra, kaip 11 metų rezultatai gali būti palyginti su 10 metų klaidų lygiu? Praėjusiais metais klaidų lygis buvo pateiktas visam žemės ūkiai. Tai yra kartu ir garantijų fondui, ir kaimo plėtros fondui. Ir jis sudarė praėjusiais metais 2,3 procento. Taigi, kad galėtume palyginti 10 ir 11 metų rezultatus, mes turime žvelgti į bendrą klaidų lygį e, abiems žemės ūkio vertinimas, o jis sudaro 4 procentus. Tačiau 0,2 procentų dalis e, šių klaidų, šiame klaidų lygyje atsirado dėl to, kad teismas pakeitė metodiką dėl kompleksinio paramos susijimo pažeidimų traktavimo. Keletą žodžių tarsiu apie tai vėliau. Taigi realiai klaidų lygis visame žemės ūkėje nuo 10 iki 11 metų padidėjo 1,5 procento, nuo 2,3 procento iki 3,8 procento. Šis pusantro procento padidėjimas yra gana ženklus, tačiau šį padidėjimą reikia interpretuoti atsargiai. Labiausiai tikėtinas klaidų lygis, kurį paskelbė teisma, e, rūmai, e, yra tarp viršutinių ir žemutinių klaidų lygio e, ribų. Statistikai normalu, kad e, tikėtinas klaidų lygis e, sviruoja tarp viršutinių ir apatinių klaidų ribų. Bet kaip auditorius aš pasakyčiau, kad turime būti atsargus ir palaukti dar keletą metų, kad pamatytume, ar šių metų rezultatai yra normalus statistinis klaidų sviravimas, ar iš tiesų jis rodo, kad bendra e, valdymo ir kontrolės e, sistemų kokybė blogėja. Klaidų lygio evoliucija per kelius metus pateiks mums patikimesnės e, informacijos šiuo klausimu. Grįžtant prie kompleksinio susijimo, kaip mes pakeitėme savo metodiką. Kaip ką tik minėjau, 11 metų patvirtinime, patikinimo pareiškime teis, rūmai įtraukė kompleksinį pasi, susėjimo pažeidimus, apskaičiuojant klaidų lygį, kadangi tokie pažeidimai daro poveikį mokėjimo sąlygoms. Visi naudos gavėjai turi laikytis kompleksinio paramos susėjimo reikalavimus. Reikalavimų, jeigu ūkininkai tų reikalavimų nesilaiko, parama jiems sumažinama. Norėčiau pabrėžti, kad e, dėl techninių priežasčių auditorumų auditai negali e, įvertinti visų kompleksinio susėjimo įsipareigojimų. Todėl auditas apsiriboja tik tai kai kuriais reikalavimais. Kaip sakiau, klaidų lygio poveikis e, vertinant tokius e, reikalavimus sudarė 0,2 procento. Tačiau kadangi audito apimtis buvo ribota, vertinant kompleksinio susėjimo įsipareigojimus. Šis klaidų lygis turi būti traktuojamas atsargiai ir neturėtų būti vertinamas kaip bendras e, to, kaip laikomasi kompleksinio paramos susėjimo e, reikalavimu. Toliau e, pereisiu prie sistemų vertinimo. Mes įvertiname jas, kad jos iš dalies yra veiksmingos, nes kalbant apie AJAX, rūmai e, mano, kad e, mokėjimo agentūros sistemoms neigiamą poveikį daro neteisingi duomenys įvairiose duomenų bazėse, pavyzdžiui, žemės sklypų identifikavimo sistemose e, ir kitose. Taip pat ir dėl to, kad neteisingai prašymai išmokėti išmokas yra neteisingai administraciškai traktuojami. Auditorumai mano, kad kai kurios sisteminės kliūtis E, sistemose ir jau apie kurias paskelbta anksčiau, tos, tos klaidos e, nebuvo išteisytos ir dėl to yra mokėjimų pažeidimų. E, tokios klaidos yra susijusios nuteisingų žemės naudojimo klasifikavimu ar per didelių sklypų pateikimu į sistemą ir dėl to, kad neteisingai taikoma akivaizdžios klaidos koncepcija. Auditorumai taip pat iš naujo atliko žemės matavimų, kurios atliko mokėjimo agentūros per patikrinimus vietose. Trijose valstybės narėse mūsų matavimai skiriasi nuo mokėjimo agentūrų rezultatų. Be to, e, auditorumai vertino e, naujas savanoriškas procedūras sustiprinant patikinimą. Ir pagal šią procedūrą sertifikavimo e, institucijų darbas atliekant šias, šias procedūras yra nepakankamas. Taigi toliau, kokias galėtume pateikti rekomendacijas? Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad auditorumai pripažįsta, kad komisija ėmėsi taisomųjų veiksmų įvesdama privalomas kokybės vertinimus žemės sklypų identifikavimo sistemoje. Nepaisant to, remiantis šių metų audito rezultatais auditorumai rekomenduoja užtikrinti teisingą e, nuolatinių ganyklų tinkamumo vertinimą, komisija turėtų atidžiau stebėti tai, kaip e, mokėjimo agentūros ištaiso klaidas savo administravimo ir kontrolės sistemose. Patikrinimų vietos e, kokybė turėtų būti pagerinta ir pagaliau darbo, kurie atlieka tam tikros e, sertifikuojančios institucijos kokybė turi būti pagerinta, kad galima būtų patikimai vertinti mokėjimo agentūrų veiksmų, teisėtumą ir e, reguliarumą. Ponios ir ponai, labai ačiū uždėmesi ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Much, Kubik, I... Labai ačiū, ponė Kubikai. Dabar suteiksiu uh, žodį poniai Rasai Budbergytė. Prašom. E, ponas pirmininkė, gerbiami nariai, komisarė, ponės ir ponai, man labai malonu pristatyti ketvirtąjį skyrių audito rūmų e, metinės ataskaitos 2011, e, 2011 metams, kuris susijęs su kaimo plėtra aplinka, žuvininkystė ir sveikata. Kaip kolega ponas Kubikas sakė, mes pirmą kartą atskirti skyrėme vieną skyrių šiom ir, ir paskyrėme jį konkrečiai šioms sritims veiklos. Išlaidos sudaro 13,19 milijardų eurų, tai yra 10,7 procentų ES biudžeto. E, iš to skaičiaus kaimo plėtrai skiriama 12,4 milijardai eurų. E, kaimo plėtrai skirtas išlaidos pagrįstos bendrų finansavimu ir apima priemonės susijusias su uh, plotais bei kitas priemonės. E, tai e, tos e, su plotai susijusios teritorijomis susijusios priemonės yra žemės ūkio aplinkosaugos priemonės, o kitos priemonės yra pavyzdžiui, investicijos į ūkio atnaujinimą. Mes išlai, padarėme tokias išvadas mokėjimai 11 metais kaimo plėtros e, aplinkosaugos žuvininkystės sveikatos srityje nukentėjo nuo rimtų e, reikšmingų klaidų ir taip pat tik iš dalies buvo e, veiksmingos tikrintos priežiūros sistemos. Kodėl mes prieme prie tokių išvadų dėl sandorių ir sistemų? E, dėl esminio sandorių tikrinimo. Mes patikrinome 178 tarpinius ir galutinius mokėjimus, iš jų 160 yra susijęs su kaimo plėtra. 57 procentai tų mokėjimų, e, nu, juose pasitaikė viena ar daugiau klaidų ir e, klaidų daugiau pasitaikė kaimo plėtros srityje negu aplinkosaugos e, žuvinkystės ir sveikatos. Labiausiai tikėtinas klaidų e, lygis įvertintas yra 7,7 procentai. E, tai patvirtina mūsų pernai metų pareiškimą, kad kaimo plėtros išvadose pasitaiko ypač nemažai klaidų. E, didžiausia dalis labiausiai tikėtino e, klaidos lygio susi, yra susijusi su priemonių siejimų su plotais tinkamumu. Uh, E, bet taip yra dėl to, kad taisyklės labai sudėtingos. Taip pat klaidos pasitakė e, dėl to, kad projektai, dalis projektų ar naudos gavėjai negalėjo jos gauti pagal atitinkamą priemonę. Daug e, klaidų buvo nustatyta, kai naudos gavėjai buvo viešos institucijos, tokios kaip savivaldybės ar pati mokėjimo agentūra ypač tai dažnai pasitaikydavo, kur galioja viešųjų pirkimų procedūros, kadangi ne visuomet buvo laikomasi taisyklių. Pavyzdžiui, buvo priimami sprendimai pasirašyti sutartis e, vadovaujantis procedūromis, bet ne viešaisiais konkursais. Ir tai nebuvo deramai pateisinta. Dėl e, tam tikrų konkreč, su konkrečiomis e, sritimis susijusių priemonių daug klaidų pasitaikė žemės ūkio aplinkos saugos sistemose. Daugeliu atveju ūkininkai nesilaikė duotų įsipareigojimų žemės ūkio aplinkos saugos srityje, o tai yra pagrindinė sąlygos išmoko rizikoms. E, kompleksinio paramos susijimo klaidos buvo nustatytos 36 procentuose mokėjimų, kuriems taikomi tokie reikalavimai, mes apskaičiavome pirmą kartą tas klaidas. Kompleksinio paramos susijimo klaidos sudaro maždaug 0,2 procentinių punktų nuo viso klaidų lygio, kuris ketvirtam skyriui sudaro 7,7 procento. E, pirmiausiai problemos mus nustatytos e, identifikuojant ir registruojant gyvulius dėl esminių patikrų aplinkos žuvininkystės ir sveikatos apsaugos mokėjimų srityje negalime e, padaryti bendrų išvadų, nes auditavome tik tai 18 sandorių. Dėl priežiūros ir kontrolės sistemų mes e, patikrinome e, kaimo plėtros sistemas šešiose valstybėse narėse. E, E, komisijos sąskaitų tvirtimonimo sistemą, taip pat vadovavimo e, elementus ir vidaus e, kontrolės sistemą jūrininkysės generalinėme direktorate kaimo plėtros sistemos buvo e, patikrintos vienoje mokėjimo agentūroje, kiekvienoje iš šešių valstybių narių. Viena sistema buvo neveiksminga, keturios iš dalies veiksmingos ir viena buvo veiksminga užtikrinant mokėjimų tvarkingumą. Visose trijose tikrintuose elementuose buvo nustatyta e, silpnųjų aspektų administravimo ir kontrolės sistemos e, nebūtinai užtikrina teisingą išmokėjimą, E, kontrolės sistemos pagrystos patikrinimais vietoje, sistemos, kurios skirtos užtikrinti e, kryžminio paramos susėjimo kontrolę, ne visuomet veiksmingos. Taip pat mes e, pasižiūrėjome į e, auditus, kurias atlikti atlieka nepriklausomos sertifikuotos struktūros. Mes e, paėmėme 32 Mm, atvejų imti ir mes pastebėjome, kad sertifikuojančios institucijos retai atsižvelgia į rizikos vertinimą ir Agri generalinis direktoratas to taip pat nepatikrino dėl šio direktorato valdymo elementų, tai yra metinės veiklos ataskaitos. Nebuvo analizės ar paaiškinimo, dėl ko likutinė laikų E, norma lygis e, kaimo plėtros sityje, cituojant generalinį direktorių, padidėjo e, smarkiai lyginant su ankstesiais metais. Norėčiau pasakyti, kad šis klaidų lygis buvo kur kas mažesnis, negu kad mes E, nustatėme, nes jis buvo pagrystas e, skaičiais, kuriuos pateikė valstybės narės už 2010 metus. Ir kaip mes per savo auditą nustatėme, valstybės narės neužfiksuoja ir nepraneša apie visas neteisėtas išlaidas dėl to, kad e, yra problemų joms tikrint mokėjimo agentūras. E, Jūrininkystės generalinio direktorato e, audito ir vidaus kontrolės sistemos temos auditas parodė, kad ne visuomet užtikrinama esminė kontrolė, ne visuomet yra pateikiami visi dokumentai ir nepakankamai e, stebima e, žuvies sugavimai pagal tarptautinį žungysės sustarimą. Tam, kad būtų išvengta klaidų ir e, nustatyti sistemų e, trūkumai, mes rekomenduojame kaip ir anksčiau toliau supaprastinti taisyklės kaimo plėtrai. Taip pat rekomenduojame, kad valstybės narės atliktų administracinius e, ir patikrinimus vietoje kur kas griežčiau. Be to, komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad egzistuojančios taisyklės būtų geriau taikomos, pirmiausia, viešųjų pirkimų sitie, taip pat e, žemės ūkio aplinkos saugos įsipareigojimų srityje ir investicinių priemonių tinkamumo srityje. Mes taip pat rekomenduojame, kad komisija išanalizuotų priežastis, kodėl toks, susidaro toks e, reikšmingas klaidų lygis ir turėtų užtikrinti, kad e, žemės ūkio generalinis direktoratas bei sertifikuojančios institucijos atsižvelgtų į ankstesnių auditų išvadas E, prie kurių prie komisija ir mes e, vertindami audito strategijas. Ačiū, dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju, ponė Putbergite, už jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau pakviesti komisijos narį. O gal dar pranešėjas nori pasakyti? Komisionė, komisionė. You, no. okay, like invite, uh, commission... Ne, tuomet komisaras Čiolas jis pakomentuos audito rūmo ataskaitas Mums komitetui labai svarbu yra išgirsti atsakymų. Pirmiausiai dėl e, kaimo mm, plėtros atėje išaugusio klaidos lygio. E, bet e, žinome, kad yra tamsių ir šviesių pusių, reikia išklausyti abi pusės, bet galbūt jūs taip pat atsakysite mūsų į tuos klausimus. Dar kartą sveikinu atvykusi pas mus. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Pranešiau, e, ponės ir ponai, auditorumų nariai. E, Auditorumai pateikė ataskaitą ir man labai malonu paaiškinti jums tam tikrus dalykus. Mums labai e, svarbu dabar renkti žemės ūkio politikos e, reformai. Tai yra vienas iš mūsų politinių e, tikslų žemės ūkio sityje. Mes taip pat siekėme užtikrinti veiksmingesnį išteklių valdymą e, bendrosios žemės ūkio politikos srityje. Ir mes pasikliaujame auditorumų darbu. Pirmą kartą matome, kad išskirti atskiri du skyriai žemės ūkio politikos srityje ir matome, koks yra klaidų lygis e, tiesioginės išmokos e, ir rinkos. Ir ten klaidų, e, tai, tai, tai yra 80 procentų bendrosios žemės ūkio politikos biudžeto kaip kalbėjo ponas Kubikas, e, e, pirmą kartą rūmai e, atsižvelgia į sąlygas ir siejimą sąlygų su mokėjimais. Tai yra labai svarbu, nes mums tai labai svarbu gyvendant vidinę kontrolės sistemą, integruotą administravimo ir kontrolės sistemą. Uh, Mes norėtume, kad vykdant reformai atsirastų tam tikri svertai, kad būtų galima kaip geriau e, valdyti gamtinius išteklius. Ir e, buvo paminėta pastaba mm, auditorių dėl pirmojo ramščio ir aš šitai atsižvelgsiu. Taip pat labai svarbu yra e, žemės plotų identifikavimo sistema mes turime toliau ją tobulinti, nes yra problemų. Taip pat e, yra keli konkretų elementai, su kuriais e, siejamas klaidos lygis, kuris yra aukščiau negu 2 procentai. E, bet pasakysiu, kad nėra sisteminių problemų ar pasikartojančių problemų. Bet kuriuo visais atvejais mes su valstybėmis narėmis galime užtikrinti gerą valdymą. Ir dabar aš perinu prie antrojo ramščio, kur klaidų lygis nėra patenkinamas, galiu būti atviras. E, bet reikia pasakyti, kad tai nes, neprarasti pinigai, nei sukčiavimas, e, bent jau daugumą atvejų, kur nustatytos klaidos. E, toliau šis periodas yra susijęs su ciklo um, uh, viršumi aukščiausia riba ir uh, pabaiga, tiksliau tariant. Ir uh, tame etape pasitaiko paprastai daugiau klaidų, negu kad pradžioj, kai pradedami tik tai gyventinti proce, projektai. Bet pasakysiu, kad klaidų lygis nėra pernelyg aukštas. Mes taip pat 2012 e, e, metais e, matėme specialią ataskaitą dėl Žemės ūkio generalinio direktorato ir reikia žiūrėti valstybių narių sistemas taip pat. Dabar turime kalbėti apie programavimą valstybės narėse. Buvo uh, E, keletas elementų nustatyta ir norėčiau kai ką paminėti. Pirmiausia, tinkamumo sąlygos, kurios dažnai naudojamos vietoj įsipareigojimų. Ir e, dėl to mm, kitaip interpretuojamos yra klaidos. Valstybės narės dažnai naudoja šias priemonės kaip tinkamumo kriterijus. Taip pat yra sunku kartais atlikti auditą e, pas naudos gavėjus, nes jie nėra aiškiai apibriežti ir dėl to didėja klaidų e, rizika. Valstybės narės sako, kad naudos gavėjai turi atitikti tam tikrus reikalavimus, bet jų aiškiai neapibrėžia. Ir mano uh, tarnybos uh, dirba su valstybėmis narėmis, kad būtų pakoreguotos programos, bet ne visuomet tai yra lengva užtikrinti. Uh, per vidurį mes taip pat uh, norime sustiprinti auditus, kurių metu tikrinama, kaip laikomasi taisyklių ir kaip vykdomi mokėjimai. E, vidutinės trukmės laikotarpiu nauja programa, naujos programos turėtų būti veiksmingesnės. Ir reikia taip pat E, nepamiršti mokymo, informuotumo, tai turi būti, tie darbai turi būti atliekami valstybėse narėse. Per paskutinę Žemės ūkio tarybą mes kalbėjome apie tai ir aš e, kalbėjau su ministrais apie tas problemas, sakiau, kad jie susipažintų su egzistuojančiais problemomis iš esmės ir atkreiptų ypatinką dėmesį į priemonės, kurių bus imtasi per e, ateinančias savaitės. E, kitų metų pradžioje bus paskelbta apie įvairius pavyzdžius, gerus ir blogus, kai kuriuose valstybėse narėse viskas yra neblogai, kas kur, kai kur kitur vaizdas labiau komplikuotas. Mes taip pat a, e, sieksime tik a, e, patikrinti, kaip yra gyvendinamos programos, a, kurios bus finansuojamos iš naujo. A, finansavimo laikotarpio. Norime, kad visos mūsų iniciatyvos būtų rezultatyvios ir dar vis tik tai turėsime palaukti, pasižiūrėti, kokiu galime sulaukti rezultatų. Ko galima tikėtis? Aš labai tikiuosi jūsų, jūsų komiteto paramos, bandant reformuoti žemės ūkio politiką e, šiuo laikotarpiu. Komisija pateiks pasiūlymus dėl pakeitimų ir galima tikėtis, kad mūsų rezultatai bus pozityvus. Ačiū. Äh, Dėkuoju komisarui. O dabar pakviesiu parlamentarus pasisakyti, užduoti klausimus. Pirmiausia, kalbės ponas pranešėjas, ponas Gairis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti audito rūmų nariams bei komisarų Čiolus už jų pasisakymus. Na, aš pradėsiu nuo klausimų ponui komisarui Čiolos, bet prieš tai dar pasakysiu tokį dalyką. Mes iki pat biudžeto patvirtinimo procedūros pabaigos labai atidžiai stebėsim, ką darys jūsų institucijos, jūsų tarnybos, tam, kad panaikint, pašalintų tas problemas, kurios yra identifikuotos ir mes tikimės, kad kitais metais mes tikrai nematysim tolesnio blogėjimo šioje srityje. Kanu sakė, kad Sizifą reikia įsivaizduoti kaip labai laimingą žmogų, nes bent jau man dabar susidaro įspūdis, kad žemės ūkio srityje mums dabar reikia daryti viską, ką kažkada po ilgų diskusijų ir sunkiaus darbo jau esame padarę regionų plėtros srityje. Žinoma, yra paaiškinimai dėl to, kodėl iš padidėjo klaidų lygis, bet yra tikrai problemų, kurias reikia detaliai, detaliai analizuoti ir ieškoti konkrečių sprendimų. Regionų politikoje buvo pradėta tokia praktika, pagal kurią atskiroms šalims buvo skirta ypatingai daug dėmesio. Nepasakysiu labai aiškiai. To buvo tos šalis, kurios turėjo aukščiausią klaidų lygį, kaip nustatė auditorumai. Ir būtent jos buvo kaltos dėl to, kad bendras rezultatas buvo prastas. Ir tikrai pasirodė, kad šita politika apsimoka, pas klaidų lygis sumažėjo sakykime, Čekijos finansų ministro pavaduotojas buvo atvykęs į mūsų posėdį ir tikrai mes diskutavome apie tai, ką valstybės narės gali daryti, gerindamos fondų administravimą, jų valdymą ir lėšų skirimą. Tačiau tam, kad galėtume taisyti padėtį, mes turime pirmiausia suvokti problemas, kur konkrečiai yra problemos. Taigi mano klausimas, keturioliktasis klausimas, kuris buvo jums skirtas. Jame buvo klausima labai aiškiai, kokiuose valstybėse narėse yra didžiausių problemų. Ir jūs iš esmės neatsakėte mums į tą klausimą, kadangi nepasakėte, kokioje valstybėje narėje iš tikrųjų tas lygis yra didžiausias. Todėl noriu konkrečiai paklausti, ar jūs galite šiandien konkrečiai atsakyti mums į šį klausimą. Mes tikrai norėtume tiksliai žinoti, kurioje valstybėje narėje mums reikėtų pasidairyti atidžiau. Kartais mūsų komitetas taip pat vykdo tokias keliones į šalis, diskutuoja su administracijų atstovais ir mes tikrai galėtume nusistatyti savo tikslą nuvykti į tokią šalį. Kitas dalykas, kurį noriu šiandien aptarti su jumis, apie tai jau kalbėjau šiandien posėdžio pradžioje, tai yra mūsų faktai, kuriais mes visi galime remtis, kaip mes apskritai renkame faktus. Mums, pavyzdžiui, nepatinka tai, kad yra atotrūkis tarp tų klaidų, to klaidų lygio, kurį nustato auditorumai ir tarp to klaidų lygio, kurį nustato jūsų generalinis direktoratas. Jūs pateikite kai kurius paaiškinimus, bet mes nesame jais visiškai patenkinti. Taigi, iš kur atsiranda toks skirtumas, faktų, duomenų skirtumas? Mes tikrai norėtume tą sužinoti. Ir norėtume žinoti, kaip bendrauja auditorumai ir komisija skaičiuodami klaidų lygį ir kaip galima būtų jiems bendradarbiaujant ieškoti išeičių, sumažinti klaidas, klaidų lygį. Toliau. Man susidarė įspūdis, kad kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, žimtumo srityje, skirtumai tarp to, tų duomenų, kuriuos paskaičiuoja auditorumai ir tarp to, ką pateikia komisija, yra labai maži, jų praktiškai jie neegzistuoja. Auditorumai sako, kad tie statistiniai duomenys, kurias pateikia valstybės narės, nėra patikimi. Ir tai irgi yra tas rytis, kurią reikia nebejotinai keistis, keisti. Ir būtent tai turėtų būti daroma auditų vykdomų vietoje būdu. Mes džiaugiamės tai girdėdami, kad jūs ketinate tokių auditų daryti daugiau, tačiau taip pat norėtume paraginti komisiją pasistengti, kad valstybių narių teikiami statistiniai duomenys būtų patikimesni, kad mes galėtume daryti realistinės išvadas. Dėkojame kolegai Gairiui, toliau kolega Batstas, o paskui Piper. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti auditorumų nariams už puikų darbą, taip pat ir komisijos nariui Čiološui, jo darbuotojams kurie atsakė į mūsų ilgą klausimų sąrašą labai greitai. Vienas iš audito rūmų narių, nepamenu, kuris iš dviejų, pasakė, kad šis darbas yra svarbus, nes galima pasimokyti iš praeities ir galima galvoti apie tai, ką būtų galima padaryti po žemės ūkio reformos. Tai yra du dalykai e, susiję su mūsų klausimais anksčiau pateiktais. 80 procentų paramos gavėjų gauna mažiau negu 5000 eurų tiesioginių išmokų, o tai sudaro 15 procentų visų išmokų. O 4 procentai gauna daugiau kaip 100 procentų eurų, tai sudaro 11 procentų visų e, išmokų. Tai maždaug žinojame, tačiau skaičius gavote visgi gerai. Norėčiau komisijos nario paklausti, ar jis gali paaiškinti, atsižvelgiant į diskusijas apie žemės ūkio reformą, e, darybas su parlamentu ir kolegomis žemės ūkio komitete, bet taip pat ir e, su taryba, e, kaip tos darybos vyksta. Ar jos eina tokia kryptimi, kaip jūs tikitės, E, dėl tų perskirstimo e, lygio, nes mes norime, kad mažuma 4 procentai gautų 11 procentų išmokų, o 80 procentų gauna tik 15 procentų. Taip pat turime e, klausimą dėl aktyvaus ūkininko apibriešties. Atsakydami į mūsų klausimus, jūs kalbėjote apie sofos ūkininkus. Mes e, turime tą negatyvų sąrašą, galima būtų išvardyti įvairias organizacijas, kurie nėra ūkininkai, pavyzdžiui, sporto organizacijos, geležinkeliai ir panašiai, jie tikrai neužsieima žemės ūkio veikla ir neturėtų gauti paramos. Tačiau kokia yra tikroji aktyvaus ūkininko apibrieštis? Iš darybų aš supratau, kad aktyvaus ūkininko apibrieštis e, yra nustatoma palikta nustatyti valstybėms narėms. Ir e, man atrodo, kad to nepakai, nepakanka. Kai kurios valstybės narės e, galės išmokėti didelės sumas pinigų žmonėms, kurie nėra aktyvus ūkininkai. Gal galėtumėte paaiškinti tai? Ačiū, kolegai Stars, kita, kitas kalbėtojas Pypia. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu padėkoti komisarui bei auditorumų atstovams už informatyvius pranešimus. Na, ir norėčiau paklausti vieno kito dalyko arba kai ką patiksinti. Pirmas klausimas yra principinio pobūdžio. Jis susijęs su būsimo finansavimo laikotarpiu. Kitame finansavimo laikotarpyje, pirmame ramstyje, žemės ūkija, esame numatę labai sudėtingą kompleksinio paramos įsėjimo sistemą. Pirmaje, pirmame ramstyje yra daug daugiau aplinkosaugos reikalavimų, negu kad numatyta buvo dabartinėme finansavimo periode. Taigi, klausimas, kaip jūs garantuosite, kad neatsiras daugiau klaidų Daugelį Europos valstybių dabar yra susidariusi tokia padėtis, kad dėl biurokratijos, didžiulės biurokratijos ir dėl galimybės padaryti daug klaidų, daug ūkininkų apskritai ketina atsisakyti Europinės paramos sistemos ir jie nesinaudoti. Taigi, mes turėtume kažką daryti, mes turime stengtis, kad klaidų būtų kuo mažiau, kad iš anksto būtų nenumatytos galimybės toms klaidoms įvykti nes tai yra mūsų visų interesas. Na, kitas klausimas. Kitas klausimas, palyginti su pirmo klausimo svarba, yra tik toksai labai nedidelės, smulkaus pobūdžio klausimas. Aš kalbu apie finansuoti tinkamas mažas smulkes priemonės žemės ūkio srityje. Kaip supratau, arba kaip man buvo pasakyta, kad valstybės narės pačios savo pakišakoja sukomplikuodamos paramos teikimo taisyklės. Ir lygiai taip pat jos dėl to patenka į audito rūmų akiratį, kadangi tų sudėtingų taisyklių, kurios pačios nusistatė, paskui negali laikytis. Mano regione nuolatos yra skundžiamasi dėl tos biurokratijos, tačiau kaip paaiškėja, biurokratija sukuria žemės vyriausybė, su, ta, labai sudėtingai taikydama europinius reikalavimus. Taigi klausimas, ką mes galime padaryti, kaip mums, imt, kokiu veiksmu mes turėtume imtis, kad galėtume padėti supaprastinti tas taisyklės. Ar mes iš vis turime teisę, ar galime priversti, sakykime, vietos institucijas ar žemės vyriausybę supaprastinti taisyklės taip, kad visiems naudos gavėjams, visiems suinteresuotiems asmenims vietoje taptų lengviau gyventi. Kitas dalykas - gražinimo, gražinimai. Kai kuriuose šalyse ir kai kuriuose srityse ši e, politika vykdoma sėkmingai, kitur ne. Egzistuoja 50-50 taisyklė ir aš noriu paklausti apie 2011 metų biudžetą. Kaip Jūs vertinate 50-50 taisyklė taiky, taisyklės taikymą šio biudžeto kontekste? Ar tai buvo sėkminga taisyklė, lyginant su Jūsų siūlyta 100 procentinė taisyklė? Kitaip sakant, kai visas šimtas procentų lėšų turėtų grįžti į nacionalinį biudžetą. Ir kiek manote, realistinė yra tokia taisyklė, ar valstybės narys apskritai sutiktų taikyti tokią taisyklę, ar yra nors kokia galimybė ją įgyvendinti. Taigi aš apsidžiaugčiau, jeigu galėtumėte pakomentuoti man šį dalyką. Kitas dalykas - skirtumas tarp žaliųjų plotų ir miškų. Buvo labai daug skirtingų sampratų, kaip galima būtų atskirti e, šiuos plotus ir kaip išvengti neteisingo subsidijavimo. Jūs minėjote, kad kontroliuosite, kaip tai yra vykdoma, tačiau mano kyla klausimas, ar jums pakaks tam pajėgumų, ar jūs galėsite visur patikrinti, ar tikrai tas atskirimas yra realistinis Kaip jūs tikitės sukontroliuoti? Ar jūs tikitės, kad valstybės narės pateiks tikrai tik tai patikimus duomenys, ar jūs jomis taip pasitikite, manote, kad jų kontrolė bus pakankama? Taigi dabar procesas yra įpusėjęs ir <coughs> galbūt jūs galite pasakyti, kokia yra tarpinė būklė, ar kas nors vertino, kaip vyksta tos kontrolės dabar. Dėkojame ponui Piper, toliau ponas Mulder. Thank you, uh, Chair. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti audito rūmų nariams ir komisijai už nuveiktą darbą šiemet. Ir bendras jausmas, kuris susidaro, yra, kad visi turi geriausių ketinimų. Tačiau problema yra ta, kad situacija negerėja. Su šią problemą e, susidurime parlamente. Dažnai kalbame apie daugiametį biudžetą, 18 metų audito rūmai net pateikė pozityvios deklaracijos kas po velnių vyksta Europoje, kodėl nepavyksta nieko pataisyti. Ir kasmet e, žiūrime taip, kaip išsamei komisija atsakinėja į parlamento klausimus. Aš negaliu apie tai daug kalbėti. Viskas skamba visai neblogai. Tačiau galų gale matome, kad niekas negerėja. Ir ką galime dėl to padaryti. Tai yra didžiausias klausimas, kuris kyla mums parlamente žemės ūkio politikos e, kontrolė e, yra e, labiausiai skaudanti vieta. Mes esame starę, kad klaidų lygis turėtų būti mažiau kaip 2 procentai, tačiau to niekaip negalime pasiekti. Atrodo, kažkas yra gerai, tačiau kažkas yra blogai. Man nėra visiškai aišku, galima kelti įvairias sąlygas ir taip toliau. Tačiau jeigu sistema kažkada dirbo visai neblogai, kodėl ji vis blogėja? kasmet. Man neaišku, kodėl taip yra. Sprendimas, apie kurį mes galvojame parlamente, ne, ne, pavyzdžiui, daug daug kontroliuoti ir daug ūkininkų Europoje jau, jau pakankamai atsikando tos kontrolės, nes kontroliuoja auditorumai, komisija, nacionalinė vyriausybė, vietos vyriausybė ir be to dar ir e, privatus verslas taip pat juos e, kontroliuoja. Tai kontrolės sistema žemės ūkio gamybai egzistuoja. Tokia sistema, kurios niekur pasaulyje nėra. Ir vis tiek mes negalime pasiekti savo tikslų. Kaip galima tai pagerinti? Mes laikome, kad politiškai už tai atsakinga komisija, o komisija turėtų daugiau atsakomybės reikalauti iš valstybių narių. Tokia yra parlamento pozicijos esmė jau pastaruosius metus. Mes norime, kad politinę atsakomybę kažkas prisimtų dėl veiksmų valstybės narėse. Nes jeigu kiekvienų metų pabaigoje paprašysime deklaracijos iš kažko valstybė narė, kas yra atsakingas, o jis ir ji būtų tokia padėtėje, kaip komisija yra dabar, tai aš manau, nebūtų gerai tam asmeniui politiškai. Todėl norėčiau, kad komisija eitų tokia linkme. Ir turiu du konkrečius klausimus. Pirmiausia, jeigu pažvelgsime į e, ataskaitą, e, daugiausia subsidijų gauna tie gavėjai yra įvardinti komisijos dokumentuose ir tai yra valstybės įmonės naujosios valstybės narėse. Ar komisijos nuomonė tai yra pateisinama? Tai, mano nuomonė, viršyje bendrosios žemės ūkio politikos tikslus. Tai nėra e, subsidijos valstybei, tai yra gamintojams subsidijos skirtos. Ką apie tai mano komisija, ar tai gal, galbūt tai galima pakeisti naujos reglamentuose, bet ar tai yra pateisinama, kad valstybės įmonės gauna e, tokias subsidijas, valstybės įstaigos gauna tokias subsidijas. Ir dar vienas dalykas, e, ką aš esu, atsimenu iš e, kelių pastarųjų metų, kuomet buvo teikiama pajama, parama pajamoms, Ir e, blogiausia situacija buvo visą laiką Graikijoje. Situacija buvo labai įdomi. Aš jau keletą metų apie tai nieko negirdėjau, tačiau straipsniuose apie Graikiją, apie Graikiją vėlgi pastebėjau tokius dalykus, kad e, ekspertai E, besilankantis Graikijoje vėl padeda taisyti žemės registracijos sistemą. Kokia yra e, komisijos nuomonė situacija Graikijoje šiuo metu su ta sistema? Tai užduota nemažai klausimų, laiko nedaug. Dar trys kolegos pasisakys ir po to steiksime žodį komisijos nariui, dabar ponė Andrės. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausiai kreipiuosi į auditorumų atstovus. Ponas Kubik sakė savo pastebėjimuose, kad mes turime palaukti keletą metų, kad e, būtų nustatyta, ar didėjantis klaidų lygis yra statistinė tendencija. Mes matome, kad 1,5 procentai toks yra realus padidėjimas šiais metais. Manau, kad jeigu uh, matysime padėjimą ir sumažėjimą, tai bet kas, kas žiūri į tai, ar sėkminga yra politika, pamatys, kad uh, politikos kontrolė yra nepatikima. Uh, toks mano klausimas auditoriams kiek mums reikia metų palaukti, kad būtų galima nustatyti tendenciją. Jau turime uh, E, klaidų lygio istoriją. Galėtumėte galbūt informuoti, kiek dar reikės metų palaukti, kad būtų galima nustatyti tą tendenciją. Dabar bandome reformuoti žemės ūkio politiką, taigi labai svarbu mūsų sprendimus pagrysti istorinę patirtimį. Komisijos nariai Čiološ turiu klausimą. Jūs pripažįstate, kad klaidų lygis yra nepatenkinamas. Manau, kad tai švelniai pasakyta, nes situacija yra labai rimta. Bet jūs paskui sakėte, kad iš tikrųjų tai nėra sukčiavimas, e, kad bus susigražinti pinigai. Viename iš savo atsakymų jūs sakote, kad e, jeigu komisija nustato, kad nesiekiama įsieškoti lėšų, neišsieškotos lėšos yra paimamas iš valstybių narių biudžeto. Ar jūs tikite, kad valstybės narės dabar galės, esant krizai, taupimo e, politikai galės susidoroti su tokia situacija, kur reikės dar skirti daugiau mokesčių mokėtojų pinigų tam, kad būtų kompensuotos prarastos lėšos? Uh, Antras dalykas, ar galite man pasakyti, e, kaip yra su e, deklaruotų plotų e, atitikimu, tinkamumu paramai. Ar yra sukčiaujama ar ne jūsų supratimu, kai taip daroma? Ačiū, dabar Žampierodį. Dėkui, ponas pirmininkė, ačiū komisijos nariui už visus paaiškinimus. Norėčiau pirmiausiai pasveikinti jūs, nes jūsų prancūzų kalba e, labai puikiai. Aš visą laiką, kai kalbame apie daugia kalbystę, apie tai kalbu. Ir e, aš. E, norėjau pasakyti, kad balsavome dėl reglamento, kuris dar 400 puslapių, kuris nebuvo išverstas. E, jūs kalbėjote taip pat apie kalendorių reformų, bet mes e, ne viską gerai paaiškiname savo piliečiams, jau artėja 13 metai, mes dar e, tik tai analizuojame 2011 metus jų padėtį. Ir bus tvirtinamas biudžeto vykdymas balandį E, mes e, turime ateityje galvoti apie balsavimą dėl visų tekstų e, per būsimą programą laikotarpį 14-20 metams ir atitinkamai pakoreguoti datas. Dabar dėl jūsų priebolių. E, kiek e, mok, išmokama galutiniams naudos gavėjams. Toks klausimas man dažnai kyla. E, aš supratau, kad audito rūmai 180 imčių paėmė mm, e, kaimo paramai ir 168 berots kaimo plėtrai. Kaip iš tų uh, imčių galima nustatyti, kad 39 procentai e, procentuose pasitaikė klaidos ir kaip nustatomi kiti procentai, aš ne visiškai suprantu metodologiją. Ir galbūt pirmininkas galėtų paprašyti, kad auditorumai atsiųstų paaiškinimą, kaip e, yra e, e nustatomas tas visas klaidų procentas. Ir kai yra e, paimama tiek mažai imčių ir dabar e, ponas Hubik sakė, kad e, dirbama e, su sertifikavimo institucijomis ir kad taip pat reikia labai atidžiai žiūrėti į jų darbo rezultatus dabar dėl tarybos tarybos atstovai dalyvauja posėdėje, galbūt jiems reikėtų suteikti žodį vėliau, bet buvo pateikta klausimų dėl valstybių narių tarybos, nes e, ir kalbame taip pat apie bendrą valdymą, apie klaidas. Ir žinome, kad šiaip funkcionieriai atsakingi yra už viską. taryba uh, nenori išreikšti savo pozicijos. Ir komisijai sakoma, kad ji nestauja valstybėms narėms, taryba atstovauja valstybėms narėms, o valstybės narės yra autonomiški, nepriklausomi subjektai, bet e, tai yra ir vienas iš teisės aktų prieimėjų, kaip ir mes, ir taryba turėtų taip pat pademonstruoti savo atsakomybę, nes yra daug problemų tose sitise, kur e, vadovavimas, tvarkymas lėšų yra bendras. Ir komisijos narys sakė, kad e, normos yra klaidų kai kur žemos ir taip pat, kad susigražinama da, nemažai lėšų. Mano klausimai yra skirti Jums komisijos nariai, Jūsų kadencija jau eina į pabaigą. Aš nežinau, kaip techniškai būtų galima su padaryti tai, bet galbūt būtų galima e, uh, 2007 10-13 metų klaidų bendrą lygį apskaičiuoti. Ir e, galbūt reikėtų bendresnio vaizdo ne tik tai metinio e, skaičiaus. Mes, e, pavyzdžiui, galėtume gal žinoti, kokiais tai yra skaičiai laikotarpiai tarp 7 ir 11 ar panašiai. Mes esame pateikę klausimus raštu, bet galbūt galėtumėte pasakyti, ką jūs galvojate ir kaip tai būtų naudinga ateičiai. Taip pat dėl supaprastinimo. Ponas Milderis ir kiti nariai klausė apie tai. E, piliečiams jau nusibodo kalbėti apie tai, kokie sudėtingi ES teisės aktai e, ir e, kaltinami demokratai už tai, kad jie viską dar labiau komplikuoja. Dėl biudžeto e, tvirtinimo yra deramasi dėl įvairių e, tekstų su taryba 14-20 e, metams. Bet ar jums netrodo, kad kai kas bando e, komplikuoti viską? Komisija E, lyg ir žada supaprastinti viską, aš dar esu ir itre komiteto narys. Ir dažnai atrodo, kad komisija, kad komisija prieš šešis metus viską sukomplikavo, o dabar bando supaprastinti. Ir sakoma, kad parlamento nariai komplikuoja viską savo pakeitimais. Bent jau toks įspūdis man susidaro įtrė komitete dėl supaprastinimo priemonių plano. E, mes turime pasimokyti iš ankstesnės praktikos, turime būti taip pat labai budrus, Galime ne, turime ne galvoti, kaip elgtis, kad ES netaptų labai nepopuliari Jeigu mes viską per nelik daug komplikuosime, tai gali taip ir atsitikti. Hedikniut. Porą nedėlių klausimų komisarui. Kai kalbėjom apie pirmąjį ramstį, tikrai kartais būdavo visokių klaidų dėl to, kad žalieji plotai, ganyklos nebūdavo pripažįstamos kaip finansuojamomis. Ir dabar, kai kalbam apie naują finansavimo laikotarpį, tai turėsim labai aiškiai apibriežti, kas yra tos žaliosios zonos. Mes Žemės ūkio komitete važiavom į Austriją šiemet, į Alpes ir ten tikrai su, pamatėm, kaip yra sunku Alpinę pievą atskirti nuo ganyklos, kitur ten kokiu nors uolų yra pribirėję, ar auga kokios nors kitos rušės žolės. Taigi, Visų pirma, problema yra apibrieštis. Aš norėčiau paklausti, kokio platumo yra ta ganyklos apibrieštis ir nebūtinai ten turi aukti tik tai tam tikros rūšės žolės. Kitas klausimas - sertifikavimas. Jeigu jau sertifikavimo agentūros prastai veikia, tai kas tada dar gali būti gerai veikianti sistema? Manau, kad jas reikėtų būtent labiau kontroliuoti. Aplinkosauginės priemonės. Čia yra labai daug klaidų. Kadangi naujoji žemės ūkio politika naujai performuluota, tai ir problemos atsiranda šioje srityje ypatingai dideliu mastu. Todėl reikia kelti savo klausimą, jeigu mes jau tikrai keliam ekologizavimą kaip reikalavimą pirmajame ramstyje ir jeigu yra šitiek daug klaidų, tai tada galbūt pagalvokime apie sistemos esminį pakeitimą. Arba turime konstatuoti, kad tos agrarinės ekologinės priemonės, kurios yra dabar valstybėse narėse negali būti automatiškai jomis pripažįstamomis. Kadangi taip kaip dabar viskas vyksta, tai ekologizavimas nerealizuojamas iš tikrųjų. Taigi reikėtų pasiaiškinti, kokios yra būdingosios žemės ūkio ekologizavimo srityje atsirandančios priemonės, e, klaidos ir tada pagal tai galima būtų ieškoti priemonių ir spręsti šitas problemas. Ir be to reikia aiškiai įvardinti tas valstybės, kur daugiausia klaidų ir skirtumai tarp valstybių narių yra didžiuliai, o kenčia dėl to visa žemės ūkio politika, visos ES žemės ūkio politika ir visų mūsų prestižas. Taigi čia reikėtų de detalizuoti. Toliau mes dabar diskutuojame žemės ūkio reformos klausimais, kaip apibriežti žemės ūkio naudmenų savokas ir panašiai. Uh, Ir mes, kas, kas yra ūkininkas, kas yra tas sklypas, kuris naudojamas žemės ūkiu ir panašiai. Ir kaip aiškėja, kad kai kas galbūt neiš, e, užsiema žemės ūkiu ne kaip pagrindinė veikla, o kaip šalutinė veikla, tada jau negali pasinaudoti paramos schemomis ir panašiai. Tikrai atsakymo dar neradome, reikia ieškoti dar atsakymo į šios klausimus, bet to pasižiūrėti reikia ir į tai, e, kokie turėtų būti, kokios turėtų būti nustatomos aukštutinės ribos, ypač kai kalbam apie valstybinius subjektus ir valstybinės institucijas. Ačiū. Komisija, komisarė, jums užduota nemažai klausimų, dabar e, jums žodis atsakyti į juos. Pabandysiu atsakyti viską pirmiausia į pono Gairio pranešėjo klausimus. E, dėl e, audito rūmų išvadų bendrų. Aš sakiau pradžioje, kad dėl pirmojo ramščio, kaip kad ir ponas Kubikas sakė, mes atsidūrėme ta, tam tikros viravimo klaidų ribose. Jos per pastarus metus nelabai pasikeitė. Jeigu mes palyginsime uh, E, e, labiausiai tikėtina klaidų lygį, taip jisai e, vadinamas tas klaidų lygis, yra tam tikrų variacijų, tačiau statistinė metodika padaryta taip, kad negalima tiksliai įvertinti, apskaičiuoti to klaidų lygio. Dėl to e, variacijos yra panašios. Iš dalies e, tuo atsakau ir ponė Andreisen. E, pasakysiu, kad jeigu žiūrėsime iš sisteminio požiūrio ta, e, taško integruotą e, kontrolės sistemą, tai ta sistema mums leidžia valdyti e, tam tikrus dalykus ir pagrindas išlieka, taigi nėra sisteminių problemų, jau kalbėsime apie sistemos visos kokybę ir vertę, bet kitas dalykas, kaip veiksmingesnė tą sistemą padaryti ir mes kaip ir auditorumai, e, esame e, nustatę, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, yra tam tikros bendros problemos ir kartas nuo karto iškyla problemų susijusių su duomenų kokybė, pavyzdžiui, plotų apskaičiavimo ir paviršiaus tinkamo, e, kuriam, už kurį galima mokėti išmokas nustatymo. Yra e, kitų valstybių narių, kaip kad Graikija, pavyzdžiui, kur, kadangi buvo iškeltas klausimas dėl e, Graikijos, anksčiau buvo ypač daug problemų, nors Graikija ir neturi kadastro, kas sudaro juridinį pagrindą, ji parengė tam tikrą duomenų bazę, kurioje yra suregistruoti e, visi plotai. Dabar plėtojama identifikavimo sistema, nes e, vienose valstybėse narėse yra stabilesni plotai, kitose valstybėse narėse tai nėra taip nusistovėję ir kinta padėtis e, metai iš metų. E, Pavyzdžiui, vienais metais 24 kukurūzų hektarai, paskui 14 hektarų kviečių, kažkas kito likusioje dalyje. Taigi kinta plotai, kai kur dėl to pasitaiko klaidų, bet negalima sakyti, kad egzistuoja sisteminė problema. E, dažnai yra sunkumų susijusių su duomenų kokybė. Toliau e, prašymų e, mokėti išmokas registravimas ne vis, ir e, ne visuomet atliekami teisingai koregavimai duomenų bazėse, apie tai kalbėjo ir auditas, taip pat dėl sąskaitų tvirtinimo turime finansinių korekcijų sistemą, kurios valstybės narės atgraco, tiksliau verčia atkreipti dėmesį į tai, jeigu ne, jeigu bus nustatytos problemos šioje srityje, tada jos turės sumokėti tas korekcijas e, Poniai Andreisen e, galiu taip pat atsakyti, kodėl valstybės narės turi mokėti tas e, korekcijas dėl to, kad mes e, atliekama bendrą valdymą. Tai yra pasakyčiau, jeigu valstybės narės e, neteisingai naudoja pinigus, jeigu e, nacionalinė valdžia nevykdavo savo prievalių, tada ji prisima finansinius įsipareigojimus. Tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, mokesčių mokėtojų e, lėšos. Tai yra tie patys mokesčių mokėtojų pinigai, kurie turi būti tvarkomi teisingai. Ir jeigu yra nustatomos problemos valdymo lygmenių, globalių lygmenių, tai tada mūsų atsakomybė. Bet jeigu tai yra valstybių narių problema, jos taip pat tada turi prisimti prievolės ir mes negalime e, be galo padidinti, priimti naujų auditorių, didinti jų skaičių. Tai nebebus e, veiksminga prieš 20 e, metų, kai buvo mažiau valstybių narių, gal tai ir būtų buvo įmanoma, dabar nauja sistema turėtų e, funkcionuoti dabar dėl veiksmų planą. Pirmiausiai kaimo plėtra antrasis ramstis, kur klaidų lygis yra kur kas aukštesnis. Mūsų pirmoji analizė rodo, kad tai susiję iš dalies su kontrolės atliekamos vietoje kokybė e, tos kontrolės, kuris susijusi su darbuotojų e, darbo kokybė ir kitais elementais taip pat tai yra susijęs su programavimo sudėtingumu, su tuo, kaip valstybės narės taiko tinkamumo pagalbai gauti kriterijus. E, bendraudama su e, žemdirbiais, aš su ponu Gairiu apie tai kalbėjome ir dabar e, siūloma įgyvendinti tam tikrą veiksmų planą šioje srityje. Dirbame tam, kad būtų pagerinta kontrolės kokybė, taip pat, kad būtų užtikrinti geresni e, statistiniai duomenys apie kontrolę, e, nes tai susijęs su problemomis. Taip pat reikėtų supaprastinti programas. E, Ta galima padaryti kiekvieną kartą, kai valstybės narės E, prašo modifikuoti sistemas ir kai e, audito rūmai tai atkreipia dėmesį. Bet pirmiausia, turime galvoti apie kitą daugiametę finansavimo programą. Įtvirtinsime e, kaimo plėtros programas žiūrėsime ne tik į politinius tikslus, kuriuos, kurie nustatyti programai, bet taip pat ir apie galimybę e, kontroliuoti, kaip įgyventinamos priemonės. Mes turime rasti e, pusiausvę tarp tikslų, e, politikos, ekonominių, socialinių tikslų ir tuo pačiu metu turime galvoti apie priemonės, kurios skirtos jiems rezultatams pasiekti. Jos turi būti kontroliuojamos, kontroliuotinos ir skaidrios. Ir ne, taip turime dirbti. Dėl konkrečių valstybių narių e, programos, kaip sakiau, yra sudėtingos ir mes nustatėme, kad maždaug 14 valstybių darių e, yra, mes su jomis dirbame Negalima pasakyti, kad tai yra viena ar dvi valstybės narės. Aš turiu sąrašą šalių, nežinau, ar reikėtų jį paskelbti. Austrija, Danija, Estija, Ispanija, Bulgarija, Malta, Portugalija, Prancūzija, e, Nider, Irlandija, e, Airija, e, Slovenija, Slovakija, Latvija. Tose šalyse klaidų lygis yra aukštesnis, nes e, programos yra sudėtingesnės. E, mes dirbame su šiomis valstybėmis narėmis, bet e, tai jau yra bendra problema, nes tai susijęs su pusė valstybių narių, bet ir apskritai yra programos labai sudėtingos dėl kokybės kontrolės. Uh, yra pastebėta, kad valstybėse narėse yra specifinių problemų ir tada mes su tomis valstybėmis narėmis dirbame konkrečiai, kad būtų galima užtikrinti geresnę kokybės kontrolę. Kaip nustatyti funkcinė e, bazė egzistuoja mūsų vertinimų ir e, audito rūmų e, vertimų skirtumai. Kai ką noriu paaiškinti, pirmiausia, audito rūmai remiasi imčių konkrečių analizę ir audito rūmai visuomet e, paaiškino, kodėl yra taip dirbama. Ir um, tai yra audito rūmų imtis, o mūsų analizė yra pagrįsta kontrolė, e, kurią užtikrina valstybės narės ir mūsų analizė valstybių narių kontrolės ponui Odi noriu pasakyti, kad dėl e, pirmojo ramščio yra maždaug 10 milijonų sandorių naudos gavėjų, daugiau kaip 500 tūkstančių atvejų buvo patikrinta vietoje valstybių narių, e, administracinė kontrolė e, vykdoma visų sandorių. 580 tūkstančių 000 vietoje. Antras ramstis 5,7 milijono sandorių naudos gavėjų su 500 tūkstančių patikrinimų, kuriuos atliko valstybės narės. E, kontrolė, e, remdamas šią kontrolę, e, komisija skaičiuoja labiausiai tikėtiną klaidų lygį ir taip pat atsakau poniai Andreisen, egzistuoja e, rimtos reikšmingos klaidos ir procedūrinės klaidos, kurios nepaveikia galutinio projekto rezultato. Mes e, turime galvoti, ar tikrai pinigai e, prarandami, jeigu jie neteisingai panaudojami, ar jie kenkia galutiniam tikslui. Dabar pavyzdys E, noriu tiesti kelią. Jeigu naudos gavėjas nesilaikė visų viešųjų pirkimų taisyklių, skeldamas konkursą ir panašiai. Ir jeigu vis tiek parinktas rangovas, kuris atlieka darbus, e, kelias vis tiek yra nutiesiamas, pinigai neprarasti ir galima tai e, laikyti klaida, tikra klaida, bet tai nėra sukčiavimas, tai nėra e, faktas, kai pinigai nebuvo panaudoti pagal paskirtį. Taip pat e, komisija siekia pagerinti statistikos duomenų iš valstybių narių kokybę ir mes norime sertifikavimo institucijų vaidmenį sustiprinti. E, finansinėme reglamente kitam finansavimo laikotarpiu mes pasiūlėme, kad e, sertifikavimo e, institucijos turėtų kiekvienoje valstybėje narėje nustatyti tokį reprezentac, tokią reprezentacinę imti ir patikrinti, kaip veiksmingai dirba mokėjimo agentūros. Audito rūmai kritikavo sertifikavimo struktūrų darbą, bet aš norėčiau pasakyti, kad tai yra savanoriška sistema. Kitaip tariant, valstybės narės o, e, organizuoja sertifikavimą ir e, savanoriškai e, taikoma galimybė e, imti, nustatyti tam tikrą imti. Bet komisija taip pat analizuoja to darbo kokybę ir jeigu ji nepakanka, yra daromos pastabos ir paskui netgi e, vyksta finansinės korekcijos ateityje. Galbūt tas darbas taps privalomas, mes rengėme gairias bet svarbiausias dalykas yra sertifikuojančių institucijų darbo kokybė, kadangi turėsime ateityje konkretesnės taisyklės, tai, tai šio darbo kokybė irgi turėtų pagerėti e, komisijos patikrinimai vietoje, sertifikavimo e, institucijų vaidmuo. E, tai mes turėtume galvoti dirbdami, kaip pagerinti statistiką mm, iš valstybių narių. Ponas Stes E, klausė dėl naudos gavėjus. E, dėl to, ką galima išmokti, jeigu galvosime apie smulkius kitus naudos gavėjus, tai mes siūlome du dalykus. Siūlome riboti išmokas, e, pirmiausia, išmokas, kurios skirtos pajamoms paremti, tai turėtų būti 300 tūkstančių eurų dideliems naudos gavėjams. Deja, tikriausiai matėte, ką nusprendė uh, E, Europos taryba, valstybės narės dabar siūlo tą sistemą taikyti savanoriškai. Nežinau, kiek valstybių narių taikys, jeigu tai bus savanoriška, bet mes būtent siūlome tai ribos viršutinės nustatymas tai yra viena iš galimybių teisingiau skirstyti išmokas. Antras dalykas - vidinis e, vienodėjimas tiesioginių išmokų valstybėse narėse, nes dabar valstybėse narėse, regionuose skiriasi tokiems pat, e, tai kokiems pat ūkiams e, mokamos išmokos. Taigi tokiu būdu būtų galima sumažinti atotrukį tarp mažų ir stambių e, naudos gavėjų. Kaip vyksta dėrybos ponas e, Roisling e, gali jums pasakyti, kad e, diskusijos darybos yra sudėtingos. Aš esu dabar nusiteikęs gana pesimistiškai dėl viršutinių ribų nustatymo ateityje. Mes tai remiame, bet valstybės narės to nenori. Toliau vid nuolatinė konvergencija mokėjimo lygmens mm, tam, kad būtų teisingiau paskirstos išmokos. Dėl aktyvių ūkininkų komisija iki galo e, reikalaus patvirtinti Europos masto apibrėžimą. Taip pat mes parei, siūlome parengti neigiamą juodąjį sąrašą ir taip pat valstybės narės galės pridėti savo konkrečių kriterijų, bet mes norime, kad būtų privalomas apibrėžimas e, bendrijos lygmenių. E, valstybės narės galės dar papildomų nuostatų tą apibrėžimą įvesti. Ponas Piper, dėl e, aplinkosaugos reikalavimų ar sąlygų. Galiu Jums garantuoti tai, kad e, komisija kovos iki pabaigos, kad taisyklės būtų paprastos ir lengvos kontroliuoti. Komisija siūlo tokias taisyklės, kurių gyvenimą būtų lengva e, kontroliuoti. Tai yra susijęs su e, nuolatinis ganyklomis, kultūrų diversifikacija. Mes žiūrėsime, ar tame pačiame ūkėje, pavyzdžiui, yra bent trys kultūros. Uh, ir taip pat reikės e, e, atriboti tam tikrus plotus. Ir mūsų taisyklės e, taip pat numatys galimybę lankščiai taikyti reikalavimus valstybėse narėse, bet tai susijęs su sudėtingais dalykais ir mes turime rasti tam tikras bendras priemonės, bendrus sąlyčio taškus. Komisija siūlo e, pusiausviros tam tikrą sistemą derinti pirmojo ramščio priemonės su tam tikromis aplinkos saugus priemonėmis pagal antrąjį ramstį. Ir e, aplinkosaugos, pavyzdžiui, priemonės gali būti e, derinamas su ža, žaliaisiais reikalavimais, taip vadinamais, bet nereikia to dubliuoti. Dėl kaimo plėtros priemonių ir e, to, kad valstybėse narise taisyklės yra labai sudėtingos, aš jau sakiau, kad per ateinantį biudžeto laikotarpį mes sieksime užtikrinti, kad e, būtų galima geriau patikrinti, kaip taikomos priemonės ir dabar jau mes e, renkame pavyzdžius iš geriausius pavyzdžius, praščiausius pavyzdžius. Dėl susigražinimo lėšų e, skiriasi padėtis valstybėse narėse, bet e, dabar taikoma taisyklė 50-50 ir mažėja skirtumai. Mes 11 e, metais, kai pradėjome taikyti taisyklę 50-50, susigražinama daugiau lėšų. 2011 metais susigražinama 44 procentus visam laikotarpiu, kuriuo galioja ši taisyklė. Kitam finansavimo laikotarpiu mes taikome, siūlome taikyti 100 procentų taisyklę, kad būtų galima priversti valstybės narės geriau e, tvarkytis pagal bendrą valdymą. Dėl ganyklų ir e, miškų egzistuoja taisyklės, kurios yra pakankamai aiškios. E, E, maksimaliai gali būti medžių ganykloje, jeigu laikomasi reikalavimų, tai e, viskas yra aišku, svarbiausia teisingai apskaičiuoti tai ir mes taip pat tikimės ateityje pateikti aiškesnį apibrėžimą e, ganyklų, kad būtų sumažinti ta klaidų rizika dėl kontrolės vietoje, tą daro valstybės narės, o komisija audituoja valstybių narių kontrolės rezultatus. Ir e, svarbiausias dalykas e, kontrolė ir mes kartu dirbame su valstybės narėmis, kad geresnė būtų e, kaimo plėtros srityje mes galvome, kad reikės daugiau reikalavimų kelti valstybėms, kurios nesižvelgia į visas komisijos rekomendacijas e, kontrolės srityje. Aš e, pasakiau, kad mes e, pateiksime tolesnius pasiūlymus paskui, kai bus balsuojama dėl biudžeto tvirtinimo. Pono Milderiu atsakau dėl politinių prievolių valstybėms narėms įsipareigojimų. Aš reikalauju, kad šis, e, ši pabaiga laikotarpio paskutiniai metai e, pirmame ramstyje. E, aš kalbu apie tai, kad reikėtų kalbėti apie stabilizavimą, nors yra klaidų lygis, bet jisai stabilizavosi, kadangi e, taikoma integruota administravimo ir kontrolės sistema. E, Ir taip pat kitas dalykas yra duomenų bazės jų turinys, kuris labai svarbus. E, kaimo plėtra ir mm, integruota administravimo ir kontrolės sistema, e, aplinkosaugos priemonės, viskai yra svarbu. Ir mes dabar galvojame, ką galime padaryti ateityje, tai yra įdėkti e, kontrolės ir patikinimo gyvendinimo stebėsenos sistemą. Mes anksčiau daug labai dėmesio skiriame integruotai administravimo ir kontrolės sistemai, gal netiek daug kaimo plėtrai ir manau, kad e, reikėtų pakeisti šiek tiek požiūrį ir taip pat stiprinti bendrą valdymą tiesioginių išmokų srityje. E, toliau. E, dėl e, įmonių ir noriu pasakyti, kad parlamentas suvaidins savo vaidmenį biudžeto kontrolės komitetas taip pat, kai bus balsuojama dėl e, pranešimo dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Poniai Andrei Senai, pasakysiu, kad manau, jog atsakiau į jūsų klausimą. E, dėl klaidų lygio, dėl e, reikšmingo klaidų lygio, dėl prarastų lėšų. Nemanau, kad jos yra prarandamos, nes investicijų galutinis tikslas yra pasiekiamas. Kai E, vykdomas bendras e, valdymas, tai valstybės narės turi prisimti e, įsipareigojimus, nes tai yra mokesčių mokėtų pinigai, nesvarbu, kad jie atkeliauja iš ES biudžeto. Pone Audy, manau, kad atsakiau jūsų klausimą dėl metodologijos skirtumų, kurios tų, tos metodologijos, kurią naudoja audito rūmai ir komisija. ir 11-12 metams sandoriams e, mes galės, žiūrėdami juos galėsime pamatyti aiškesnį vaizdą, nes egzistuoja projektuose tam tikrose e, cikliškumas tai yra kaimo plėtra, antras ramstis, daug metų įgyvenami projektai, dabar mes jau pasiekėme e, aukščiausią tašką įgyvenant projektus ir dėl to daugėja klaidų, didėja klaidų lygis tai yra kitaip negu pirmame ramstėje, kuris pagristas tiesioginėmis išmokomis. E, pone Roisling, manau, kad atsakiau e, jums į klausimą dėl uh, uh, aukštikalnių e, ganyklų ir kitų ganyklų. Dėl aplinkosaugos priemonių manau, kad viskas jau veikia. Mes supaprastiname žemės ūkio aplinkosaugos priemonės, taip pat dirbame e, tobulindami tinkamo kriterijus ir e, manau, kad galėsime sumažinti klaidų lygį ir dėl to nenukentės aplinkos priemonių gyvendimas. E, E, norėčiau Jūs patikinti, kad labai rimtai žiūriu į kaimo plėtros problemas ir kad mes pateiksime pasiūlymą labai greitai dėl to, ką galime padaryti per laik, vidutinės trukmės laikotarpį aš e, tikiuosi, kad jau e, dabar antrus metus taikant kai kurias nors priemonės galėtų pagerėti padėtis, bet skirtumai yra, lyginant vienus metus su kitais. Ir vis tik tai tikiuosi, kad galutiniai rezultatai bus pozityvus. Ačiū. Labai ačiū, ponė komisarė, už atsakymus, kurie labai svarbus mūsų darbui. E, Mėly kolegos, dėl aktyvaus mūsų kolegų dalyvavimo šiame posėdyje išnaudojame visą savo laiko limitą ir norėčiau paprašyti arba pasiūlyti tokį dalyką. Visų pirma, jūsų dalyvavimas rodo, kaip svarbu šiam komitetui yra svarstyti žemės ūkio politikos biudžeto klausimus. Žinoma, tikrai labai gerai, kad mes skiriame laiko tokiam svarbiam didžiausiai biudžeto daliai. Aš norėčiau dar paklausti tokio dalyko. Ar kartais galima būtų tikėtis atsakymų raštu iš e, kolegų iš audito rūmų? Nes mes nebeturime laiko galbūt jūs dabar trumpai galėtumėte pasisakyti, ponia Kubikai, o paskui atsiustumėte mum raštu paaiškinimus. Ačiū. Man atrodo, kad komisijos narys Čiološas atsakė į daugumą klausimų dėl mūsų metodologijos. Noriu pabrėžti, kad mūsų metodikos apibrėžimas pateiktas mūsų ataskaitos pirmame skyriuje. Todėl e, aš siūlyčiau paskaityti šį skyrių. E, tai būtų geriausia. Dėl klaidų lygio tendencijos. Klausimas buvo, kiek reikia laukti e, teisingų duomenų. Duomenys visada yra teisingi, jie pagristi mūsų metodiką. Tačiau, kaip sakiau, pirmą kartą atskyrėme vertinimą pirmajame ir antrajame e, ramščiui. Mes e, išanalizavome visą sandorių imti ir aš manau, kad kit, kitų metų e, vertinimas pademonstruos, parodys, kokia yra tendencija. Manau, kad tiek iš mano pusės. Ačiū už atsakymą. Pone Budbergytai, e, trumpas atsakymas. Na, nieko iš esmės negaliu pasakyti daugiau e, ir papildyti komisijos narį Čiološą. Tiesiog norėčiau pakomentuoti kai kurios, kai kurios aplinkosauginius įsipareigojimus, kurių neįgyvendina paramos gavėjai. Pavyzdžiui, jie neišlaiko buferinių zonų, e, jie <clears throat> naudoja trašas ar kaupia atliekas ten, kur jų neturėtų būti. Tai yra nesilaiko reikalavimų, kuriuos kelia valstybės narės. Na ir baigdama galėčiau pasakyti, e, tai rūmai džiaugiasi e, tuo, kad komisija pradėjo veiksmų planą, kuris skirtas dabartiniam ir ateities programą laikotarpiams ir mes iš tikrųjų ateityje atidžiai seksime, e, kas vyksta. Dėkuoju auditorumo ataskaitoje taip pat buvo kalbama ir atkreipiamas dėmesys į supaprastinimą, procedūrų supaprastinimą, šiandien taip pat apie tai girdėjome. Galbūt tokiu būdu galima būtų sumažinti klaidų lygį, tiesiog supaprastinant sistemą. Tačiau ir komisija, ir valstybės narės čia turi dėti pastangas ir parlamentui tenka taip pat tam tikras vaidmo kaip įstatymų leidėjai. Iš politikų mes girdime reikalavimų kai kalbam apie žalinimą, apie sąlygas, apie mm, kompleksinį paramos susijimą, tai visuomet susidurėme su paprastinimo reikalavimais, bet dažniausiai tai labai sunku padaryti. Ypač kai kalbam apie, pasižiūrime tai, kiek smulkių sumų yra išmokama, e, kyla klausimas, ar tikrai negalima būtų kaip nors ekonomiškiau viso to organizuoti. Uh, Taigi, baigdamas noriu pasakyti komisarę, kad mūsų komitetui yra labai svarbi aktyvi komisija. Mes manome, kad šitas biudžetas yra labai svarbus, žemės ūkio biudžetas yra labai reikšmingas ir todėl labai džiaugiamės, kad jūs atvykote šiandien į mūsų posėdį ir atsakėte į mūsų klausimus. Jau minėjau, kad šiandien yra Švento Mikalojaus diena kurie švenčia ir rytų, ir vakarų krikščionių bažnyčios. O legenda sako, kad Mikolojus iš Miros padovanojo savo turtą vargšams ir išdalino ir atidavė turtą, įmetė aukso gabalą į namus žmogaus, kuris negalėjo išleisti savo dukrų už vyro, nes neturėjo joms kraičio. Taigi pasimokykime iš šitos legendos. Ūkininkai nesitikė išmaldos, jie nori dirbti ir nori gyventi iš savo darbo. Bet dabar, kai valstybių biudžetai labai e, sumažėja, mums reikia ypač atkreipti dėmesį, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami ekonomiškai. Na, pranešėjas lyg ir nenori nieko daugiau pasakyti, tačiau jeigu dar būtų kokiu nors klausimu, mes juos jums tada atsiūsime ar pateiksime kokią kitą formą. Dar kartą dėkojame komisarui ir visiems šios posėdžio dalies dalyviams. Good. Okay. Alles gut. And, uh, uh, and Merry Christmas if you don't see. Yeah, Merry Christmas and Happy New Year to you. So. Ja, dann darf ich gleich äh, weitermachen. Mit äh, komisar. Nagi, teskime mūsų posėdžio antrąją dalį atvykus komisarui Oettinger. Ponas Odį nori pasisakyti. Ponas pirmininkė, mes numatę balsavimą buvome 11 valandą ir kai kurie kolegos iš transporto komiteto turi ateiti arba paskui ir paskui išeiti kitur dalyvauti balsuoti. Balsavime tai e, prašau laikytis balsavimui numatyto laiko. Yeah, yeah. Um, we wanted to vote uh, from norėjome balsuoti nuo 11 iki 12.30, dar 11 nėra. Ar visi esate pasirengę balsuoti? Taigi pirmiausia, balsuosime. E, komisijos narys Otingeris jau atvyko. Pirmiausia, balsuokime tuomet. Okay, can we vote? Can we vote? Nobody. Yeah, yeah, nobody objects. No? No. Ja, wir kommen dann zur Abstimmung. Kągi, tuomet balsuokime. Ir pradėsime nuo ypatingojo pranešimo, kurį parengė kolega Kalvin. Taip, kompromisas Taigi, Trečiasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, prašome pakelti rankas, kas prieš susilaikė, priimta. Toliau balsuojame dėl 110 pakeitimo. Yra pateiktas žodinis pakeitimas. Atsiprašau. Prašom. Mr. President, I, I, I would suggest... Pone pirmininkė, Noriu pasiūlyti, kai kurie pakeitimai nesusijęs su konkrečiomis dalėmis, tuomet geriau būtų balsuoti pirmiausia dėl kompromisinių pakeitimų, jeigu kolegos neprieštaria ir po to dėl kitų pakeitimų, tai būtų daug lengviau. Äh, äh, jeigu niekas neprieštarauja, tai taip ir darykime. Ketvirtasis kompromisinis pasiūlymas, kas už kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Devintasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Gerai, dabar pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimtas. Antrasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. Gerai. Dabar 110 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 20 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 21, 22, 23. Kas už, prieš susilaiko priimtas. 24 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 26 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 26 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 27 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 111 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 28 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 29 už prieš susilaiko priimtas. 30 atkrenta 112 kas už prieš susilaiko atmestas. 31. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 32. Už? Prieš susilaiko atmestas. 34. Už? Prieš susilaiko atmestas. 33 ir 35. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. 39 už, prieš, susilaiko priimtas. 40 už, prieš, atsiprašau, jis atkrenta, jūs teisūs. Dabar 43 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 44 už, prieš, susilaiko priimta. 45. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. 49, ar ne? Keturiasdešimt devintas, kas už? prieš susilaiko priimtas. Toliau 53 už prieš susilaiko atmestas. 54 už prieš susilaiko patvirtintas. 55 ir 6 kas už prieš susilaiko patvirtinti. Toliau 115 kas už prieš susilaiko atmestas. Toliau 58 už, prieš susilaiko atmestas. 59 už, prieš susilaiko atmestas. 62 už, prieš susilaiko atmestas. 116 su žodiniu pakeitimu. Už prieš susilaiko atmestas. 64 ir 5 už prieš susilaiko patvirtintas. 66. 66 už prieš susilaiko patvirtintas. Aš peršokau per 63, taip grįžtama prie 63. Labai ačiū. Kas už? prieš susilaiko atmestas. Toliau 67 už prieš susilaiko atmestas. 68 už prieš susilaiko atmestas. 69 už prieš susilaiko atmestas. 70 už prieš susilaiko atmestas. 71 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 75 už prieš susilaiko atmestas. 78 už prieš susilaiko patvirtintas. 117 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 80 už prieš, susilaiko, atmestas 81 ir 82 kartu, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 84 e, dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 85 atkrenta, 86 ir 87 už, prieš susilaiko priimta, 88 už, prieš susilaiko atmestas, 89 ir 90 kartu už, prieš atsiprašau, koks žodinis pakeitimas. 90 pakeitimai prašom paskaityti. Prašo mikrofoną įsijungti. Vietoj to, kad būtų parašyta e, pagal pagrindus, parašyti pagal reglamentą. Nes šis dalykas turi būti pagristas šio reglamento. Kas už žodinį pakeitimą, kas prieš susilaiko atmestas. Dabar 89 ir 90 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 91 ir 92. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta, mano nuomonė. 95 atkrenta, 96 kas už, prieš susilaiko atmestas, 97 už, prieš susilaiko atmestas, 118 žodinių pakeitimų kas už, prieš susilaiko atmestas. Ar galima balsuoti dabar dėl pirmo ir antro kartų, kas už? Prieš susilaiko patvirtinti. AFET trečias už. Prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas ir penktas kartu, kas už? Ketvirtas. AFET keturi, kas už? Prieš susilaiko patvirtinti. AFET penki už prieš susilaiko patvirtinti Neaišku, patikrinsime dėl AFET 5. Pradedame balsuoti. Baigiame. Aiškiai patvirtintas, atsiprašau. Biudžeto. Ar galime blokų nuo trečio iki šešto balsuoti? Ne. Gerai, trečias. Kas už? Prieš. Susilaiko patrintas. Ketvirtas už prieš susilaiko patvirtintas, penktas už, prieš susilaiko patvirtintas, šeštas už, prieš susilaiko patvirtintas. Biudžeto aštuntas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas, antrasis už, prieš susilaiko atmestas Patvirtintas 108 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau 8 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau 12 ir 13 pakeitimai už, prieš, susilaiko patvirtinti. 14 pakeitimas atkrenta. 109. Kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. Atsiprašau, atmestas. Aiškiai atmestas. Toliau biudžeto naujas. Kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau dėl viso pranešimo elektroniniu būdu balsuojame. neturite kortelės, pradėme balsuoti dėl šio viso pranešimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Aiškiai patvirtintas, sveikiname pranešėją, ponia Kalfina. Ačiū. Toliau kitas pono, pono Kalfinui labai ačiū. Dabar balsuojame dėl Staso pranešimo. Iš karto pradėjome balsuoti. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko elektroninis patikrinimas. Pradedame balsuoti. Kas nebalsavo, visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmestas. Antrasis pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas už, prieš susilaiko atmestas. Šeštas už, prieš susilaiko priimtas, septintas už, prieš susilaiko priimtas, aštuntas už, prieš susilaiko atmestas. Balsuojame dėl pranešimo projekto elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas patvirtintas aiški persvara. Sveikiname pranešėją. Ar baigiame jau balsuoti? Labai ačiū už sutelktą darbą. So, it's done. I'm sorry for that. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos. biudžeto tvirtinimo procedūros, 2011 metų biudžeto tvirtinimo procedūros metu nutarėme pakviesti komisarą Oettingerį atsakingą už energetiką į mūsų posėdį. Sveikiname jį atvykus pas mus. Taip pat sveikinu ir Andrį Greitę atvykusi iš audito rūmų ir taip kaip įprasta mūsų posėdžiuose, pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjui, kuris rengia pranešimą apie šią biudžeto tvirtinimo procedūros dalį. Pone Gairi, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau, mane kolegė čia truputėlį užkalbino. Taigi noriu pirmiausia padėkoti ponui Otingeriui atvykus į mūsų posėdžį ir turiu atsiprašyti, kad taip smarkiai vėluojame, kadangi mes labai ilgai diskutavome su kolega Čiolos, nes jo srityje mūsų susirūpinimo mastas yra nepalyginamai didesnis negu jūsų sektoriuje tiek norėčiau pasakyti pradžiai. Na, o pasinaudodamas progą noriu iš karto Jums užduoti klausimą. Šiame komitete mes svarstėme du klausimus susijusius su jūsų sritimi, tai yra išlaidų raida susijusi su ITER, mūsų atominė programa Tai yra programa ITER. Ir komisijos vaidmuo čia tikrai labai didelis, būtent jūsų direktorato vaidmuo. Kitas yra, kitas svarbis rytis, tai atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje ardymas. Tai yra Černobilio tipo reaktoriai, kuriuos reikia išardyti. Dabar turime ir naujų skaičių iš tyrimų politikos. Čia yra išaugęs kai, skai, klaidų skaičius, kalbėjome ir su kolegė Kvin. Ir mums buvo truputėlį sunku nustatyti, kuri komisijos tarnyba iš tikrųjų rūpinasi, kuria tyrimų programos rytimi. Bet matome, kad jūsų direktorate gal, galime galvoti apie klaidų lygio išaugimą iki 4,5 procentų. Taigi norėtume su jumis pasitarti, ką galima daryti šioje srityje, kaip galima būtų sumažinti klaidų lygį šiame, šiuo aspektu, nes tai yra šiek tiek aukštesnis klaidų lygis negu kitose jūsų direktorato darbo baruose. Kitas dalykas E, mūsų komitetas lankėsi Ignalinoje. Kitais metais mes esame numatę aplankyti dvi kitas statybvietės Bulgarijoje ir Slovakijoje, kur taip pat yra uždaromos atominės elektrinės. Ir bent jau Lietuvoje mums kilo atvirkštinė problema negu įprasta. ten mes ne tai, kad matome, kad pinigai išleidžiami blogai, bet pinigai iš vis neišleidžiami. Mūsų tai nedžiugina, nors galbūt džiugina kai kurios finansų ministrus, nes nepasiekiami ES tikslai. Taigi mums būtų įdomu, kaip komisija vertina įvykius Lietuvoje ir ką mano galima būtų padaryti, iš, sprendžiant konfliktus tarp sutarties šalių ir Lietuvos institucijų. Uh, Ir galiausiai įter atžvilgių noriu pasakyti tokį dalyką. Galime kelti metodinio pobūdžio klausimus, ar mes tikrai nepažeidžiam biudžeto vieningumo principo, suteikdami įter atskirą statusą biudžete. Tačiau kitas man labiau rūpintis klausimas yra toks. Ar mes tikrai valdome išlaidas įter projekte? Ar mes galime užmerkti akis į tą, prieš tą faktą, kad ITER išlaidos yra priskaičiuojamos prie viso tyrimų biudžeto. Mes tikrai nenorime to, mes norime tyr, tyrimų biudžetą didinti, o ne mažinti ITER sąskaitą. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Dėkojame kolegai Gajer, o aš dabar suteiksiu žodį Andri, Andri Greten. Ačiū. Pirmininkė, kadangi pranešėjas uždavė klausimus e, komisarui, aš atsisakau savo pasisakymo, nes pateikiau jį raštu ir tuo būdu tikiuosi sutaupyti jūsų laiką, o į klausimus, žinoma, mielai atsakysiu. Ačiū. Matom, kad audito prin... rūmų darbo principas yra taupyti, taigi sutaupėme laiko, o dabar kalbės komisaras Oettingeris ir jeigu įmanoma, iškart atsakys ir į pranešėjo klausimus. Ačiū. Pirmininkė, ponios ir ponai, ponia Grėtenai, ponia Gajerį, kolegos iš auditorumų, ponios ir ponai, Europos energetikos politika istoriškai žiūri, žiūrint, buvo reguliuojama įvairiausių tikslų, taisyklių, įstatų ir įsakymų ir biudžetui iš esmės įtakos turėjo mažiau, tačiau pastaruoju metu tai pasikeitė. Mes turime įvairias programas, pavyzdžiui, EEPR, ITER ir kitas, kurios atsispindi biudžete. Kitiems būsimos finansinės perspektyvos metams mes numatėme tris pagrindinius aspektus. Ir čia bus labai reikšminga biudžeto politikos kontrolė energetikos rytyje. Energetikos efektyvumas, struktūrinės programos, pavyzdžiui, pastatų sanavimas bus finansuojamas labiau, Connectic Europe priemonė taip pat gaus didesnį finansavimą. Taigi komisijos pasiūlymas gerinti Europos energijos infrastruktūrą ir ją europeizuoti yra įgyvendinamas. Be to yra energetikos tyrimo programa Horizontas 2020, kuri taip pat tampa vis labiau investicinio pobūdžio reikalauja lėšų iš ES biudžeto. Noriu padėkoti kolegai iš auditorumų už jo ataskaitas apie mūsų biudžeto įvykdymą bei apie ypač dėl elektronikos elektrinių uždarimų. Kas dėl tų trijų valstybių elektrinių uždarimų, taip pat pasakysiu tiek, mes turėjome aiškius tikslus nuo pat įstojimų šių valstybių Europos Sąjungą. Mes norėjome, kad elektrinių uždarimas būtų kofinansuojamas, kad jis būtų sklandus ir kad didėtų piliečių gyvenimo Europos Sąjungos saugumas. Europos Sąjunga skiria lėšų, už jas atsako komisija ir jas valdo Europos atstatymo ir plėtros bankas. Taigi mes, kaip sakant, naudojamės šio Europos visuomeninio valstybinio banko paslaugomis. Iki 2013 metų buvo numatyta 1367 milijonai eurų. Šie pinigai pastaraisiais metais buvo atitinkamai naudojami Bulgarijoje ir Slovakijoje. Panaudota 50 procentų lėšų, Lietuvoje 30. Ko mes siekėme, kas mums buvo svarbiausia? Svarbiausia buvo ne tik finansuoti uždarimą ir ardymą, bet ir kitas priemonės, užtikrinti energijos tiekimo efektyvumą, apsirūpinimą energiją, aplinkosauginius, aplinkosauginių reikalavimų gyvendinimą termofikacinėse elektrinėse. Lietuvoje turėjo būti pastatyta nauja dujomis e, kurianame elektrinė. Taip pat reikėjo investuoti į elektros infrastruktūros plėtrą šalyse, kad užtikrintume apsirūpinimo energiją saugumą šaltise, šalyse. Kas dėl uždarimo, tai pasirengėmieji darbai iš esmės yra finansuoti. Buvo sukurtos atliekų saugojimo saugyklų koncepcijos, reaktoriai beveik ištuštinti, ypač Bulgarijoje. Ir visose trijose vietose prasidėjo ardymo darbai. Pagrindiniai kritikos punktai yra tokie. Uždarimas vyksta per lietai, mes su tuo sutinkome, mes nuolat bendradarbiaujame su Lietuvos vyriausybė ir ministrų lygmenių, ir dar, darbinių lygmenių, mums susidaro įspūdis, kad Lietuvos vyriausybė tikrai linkusi įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus ir tikrai nėra suinteresuota uždelsti to proceso ar net atidaryti tą elektrinę vėl. Tačiau administravimo įgūdžiai ministerijoje dėl šalies maž, mažumo yra per menki. Tiesiog nepakanka pajėgumų įgyvendinti tuos reikalavimus, kuriuos reikia įgyvendinti. Nacionalinė agentūra turėtų įstraukti kaip, norėjo įstraukti kaip akcininkas, tačiau mes su tuo nesutikome, nes mums reikia, kad mes liktume neutralūs ir būti konsultantai. Dabar, besikeičiant vyriausybėms, reikia žiūrėti, kad ir toliau būtų vykdoma testinė politika, kad būtų vykdoma tai, kas yra numatyta, kad visi lūkesčiai būtų ir toliau įgyvendinami. Yra tam tikras politinis spaudimas vėl grįžti prie atominės energijos ir at, vėl pradėti eksploatuoti elektrinę. Ypač po 2009 metų dujų krizės tokios mintys sustiprėjo, tačiau visos vyriausybės tarnybos suvokia, kad tikslo pasiekti reikia ir aš tikiuosi, kad jiems pavyks. Na, o kas dėl audito rūmų rekomendacijų? Tai mes visas jas priimame, su jomis sutinkame ir tikrai atsižvelgsime į jas tolesnėme savo darbe. Lieka vienas neišspręstas klausimas, apie kurį minėjote ir jūs. Mes numatėme nauj, papildomai lišų naujoje finansinėje programoje, tačiau visos trys valstybės narės mano, kad jų yra per mažai. Tačiau mes laukime, kol ką apie tai pasakys parlamentas. Dar yra vienas klausimas atviras, kad finansavimo klausimas per daugiametę finansinę programą ir ar tai yra paskutinis mūsų kofinansavimas šioje daugiametėje finansavimo programoje ir ar galima svarstyti, kad galbūt po 20 metų bus tolesnių kofinansavimo priemonių. Aš rekomenduoju būti partneriais dar septynis metus, bet šitą istoriją kada nors vis dėlto užbaigti, bent jau užbaigti vėliausiai tada, kai baigsis būsima finansavimo programa. Dabar apie ITER. ITER yra unikalus projektas, kuriame mes turime, kurį vykdydami mes turime patys naudotis savo patirtimi, mokytis iš savo patirties. Fusion for Energy yra mūsų moto. Čia dalyvauja ypač Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija, kitos šalis. Numatyti šeši globalūs partneriai - Rusija, Junktinės Amerikos valstijos, Pietų Koreja, Japonija, Kinija. Kas dar nuveikta? aš ir generalinis direktorius Mits esame užmesgę darbinius kontaktus su visais atsakingais ministrais šioje programoje. Dalyvaujama visose posėdžiuose, kurie vyksta aukščiausių lygių. Taip pat yra numanome, numa, esame numatę Fusion for Energy naują direktorių. Aš pats dalyvavau atrankos procese ir aš norėčiau, kai tik jis bus patvirtintas, tai yra Danų mokslininkas, uh, kurį labai gerbiu, kuris tikrai yra puikus vadybininkas. Taigi norėčiau e, pakviesti jūs ir su juo susipažinti. Šioje programoje yra labai daug kvalifikuotų mokslininkų, bet vadybininkų ir biudžeto griežto įgyvendinimo specialistų ten yra maž, mažai. Todėl naujasis direktorius Fusion for Energy programoje yra būtent tas, iš kurio tikiuosi labai daug administravimo gebėjimų, jautrumo biudžeto klausimams ir panašiai. Jis generalinėme tyrimų direktorate mm, galės tikrai daug nuveikti. Tiksliau, jis dirbo lygi šiol tame direktorate ir puikiai suvokia, ko iš jo reikalaujame. Koks tikslas? Tikslas yra išlaikyti biudžeto reikalavimus ir aš pritariu jūsų susirūpinimui, buvo numatyta įterfinansuoti ne iš pagrindinio biudžeto. Tikėtina, kad teks susitaikyti su tuo, jog valstybės narės vis dėlto įtrauks įter lėšas į biudžetus ir tai taps dalim, tyrimo biudžeto dalimi. Tačiau reikia labai atidžiai žiūrėti, kad kiekvienas euras, kuris yra numatytas šiai programai, nesumažintų šiaip tyrimo programos lėšų, skirtų ypač toms, tų lėšų, kurios skirtos energetikai, bet ne pagal įter. Mes negalime leisti, kad įter pakenktų kitoms programoms. Aš pats labai atidžiai stebėsiu šios procesus ir tikrai stebėsiu, kad visos išlaidos būtų, kad būtų padarytos tos išlaidos, kurios yra numatytos ir kad nebūtų pakengta kitoms sritims, ypač energetikos tyrimams atsinaujinančių šaltinių srityje. Ačiū. Dėkojame komisarui Oettingeriui. Dabar paprašysiu norinčių pasisakyti. Jeigu kas nors nori ką nors pakomentuoti, aš ir pats turiu vieną kitą klausimą, tačiau Na, matau, kad niekas pasisakyti kol kas nenori. Ne, atsiprašau, ponas Kalfin nori paklausti. Mm. You, uh, uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti komisijos nario Otingerio dėl eksploatacijos nutraukimo. E, jūs sakėte, kad e, reikia baigti darbus elitinėse trijose šalyse kaip galima greičiau, bet egzistuoja ir techniniai reikalavimai, ne tik tai politinė valia ir e, techniniai planai e, yra e, numatyti ilgesniam laikotarpiu negu iki 20 metų. Ir jeigu jūs sakote, kad iki 20 metų reikia uždaryti, ar tai atitiks saugumo reikalavimus, jūsų nuomonė? Dėkui kolegai Kalfinui. Tai ir mano klausimas, nes aš vedovavau delegacijai vykusiai į Lietuvą ir visi kolegos, kurie ten buvo, gali patvirtinti tai, ką aš pasakysiu. Mes, kaip biudžeto komiteto nariai, išvažiavom iš Ignalinos turėdami dar daugiau klausimų negu kad prieš tai. Mes mums susidarėm įspūdį, čia nieko nekaltinant, kad nepasiekta reikiamos pažangos. Galbūt jūs galėtumėte mums, komisarė, paaiškinti, ko jūs e, tikitės. Ar jūs tikitės, kad galima bus sukurti kokią nors administravimo struktūrą, kuri realiai pagal numatytą laiką galėtų garantuoti, jog bus ta elektrinė išardyta? Susidarė įspūdis, kad egzistuoja tam tikras E, kad bus reikalingas tam tikras arbitražo procesas, kad visos šalis galėtų susitarti. Tai buvo viena iš mūsų pagrindinių išvadų, kurias mes padarėme šioje kelionėje. Ir kolegė Hercog dar nori kažką pasakyti. Prašau. Uh, uh, Ačiū, uh, pirmininkė, panašių klausimų. Lietuvoje E, kalbama apie trečiosius partnerius, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką konkrečiai ir iškilo problemų tarp komisijos nacionalinių e, vyriausybių dėl tų elektrinių, kaip galime pagerinti padėtį. Kitas klausimas. Man susidaro įspūdis, kad e, e, mes atsiliekame uždarinėdami elektrinės viskas vyksta per nelik lėtai ir dėl to, kad pramonė nėra tam pasirengusi turbūt. Ir e, labai sunku remiantis, remiantis metiniu biudžetu visus tuos reikalus e, tvarkyti. Dėl to turime labai didžiai sekti, kaip baigsis projektas. Reikia e, pirmiausiai galvoti apie saugumą m, apskritai ir piliečių saugumą. Tai turėtų būti mūsų tikslas. For... Dėkoju. Kadangi niekas daugiau atrodo nenori pasisakyti, tai tada paprašysiu komisaro atsakyti į klausimus. Bendradarbiavimo struktūros iš tikrųjų yra labai sudėtingos. Kiek man yra žinoma, Europos Sąjunga paprašė Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko valdyti lėšas skirtas tiems procesams ir stebėti tą procesą. Kitas dalykas, jau minėjau, kad trūksta administravimo gebėjimų konkrečiose Lietuvos ministerijoje. Ir mažoje šalyje yra tikrai mažai pajėgumų įvykdyti tokį didžiulį projektą laiku. Tačiau mes vis tiek turime pasitikėti vyriausybėmis, turime pasitikėti jų administracijai ir mes neturime kažkokios tai paralelinės struktūros. Uh, kokios mūsų galimybės. Mes neturime tam teisinės, e, teisinio pagrindo. Mes galime nebent tik tai sumažinti skirtų lėšų kiekį arba išmokėti lėšas vėliau, o galbūt jas visai e, nubraukti tas lėšas. Mūsų vienintelis ir geriausias instrumentas yra finansinės paskatos. Tik tai taip mes galime pasiekti, kad Lietuvos vyriausybė laikytųsi savo įsipareigojimų ir nevėluotų. Buvo ginčytinų klausimų tarp vyriausybės ir tarp tos įmonės, kuri turi atlikti techninį darbą. Pone Hercog, aš norėčiau Jums tikrai padėkoti už pasisakymą ir pasakyti, kad nesvarbu, ar toje valstybėje yra atominė energetika ar nėra, atominės elektrinės ardymas yra didžiulis verslas. Prancūzijoje taip pat statomos naujos elektrinės ir greunamos senos. Ir Europos energetikos pramonė ir statybų pramonė. Dabar nuolat yra, mes su jomis konsultuojamės ir tyriame, siekdami, tyriame padėtį, siekdami, kad turėtume pakankamai kompetencijos vykdyti tokius didžiulius projektus, kurių dar bus ateityje. Areva, kuri stato labai daug elektrinių, pradėjo šią veiklą ir Vokietijoje. Bilfinger ir kitos statybos įmonės taip pat aktyviai dalyvauja išmontavimo procesuose. Ir atitimiausių metų mes ketiname surenkti apvalaus stalo diskusiją, į kurią pakviesime Europos pramonės įmonių atstovus, kalbėsime čia apie tyrimus, apie studijas, apie technikų ir inžinierių išsilavinimą, taip pat ir apie finansavimą, apie programas ir apie mūsų finansų pramonę kaip mes galime pasiekti, kad šis verslas, tai yra elektrodinių išmontavimo verslas, būtų kuo geriau išplėtotas ir kuo geriau atitiktų saugumo reikalavimus. Aš irgi nesu garantuotas, kad 20 metais mes baigsime šios darbus. Tačiau jeigu jau dabar pradėsime kalbėti apie lėšas, kurios būtų skirtos dar kitam finansavimo laikotarpiui, tai mes tiesiog nuimsime tą spaudimą, kuris yra dabar taikomas, kad jeigu pas, kai suvokiame, kad, artimiaus, kad finansavimas yra skiriamas tik tai artimiausiams septyniems metams. Jeigu jau dabar pradėsime žiūrėti į kitą dešimtmetį ir svarstyti būsimo konfinansavimo aspektus, tai spaudimas bus labai menkas ypač Lietuvoje, niekas nesistengs to proceso paspartinti. Dėkoju, sako pirmininkas. Dar kažkas nori paklausti. Kolegė Greslė, taip pat šio klausimo, prašau. Dėkoju. Jūs minėjote apie vieną mm, posėdį vykusį vakar, o man visą laiką kyla klausimas, kai mes paklausėme, ar yra kokiu nors vilčių, kad visi tie reikalai pajudės į priekį, tai niekuomet ne, ne, negauname tiesaus atsakymo. Jūs tada sakėte, kad e, po mūsų vizito sumat, numatytas svarbus posėdis, po to jau bus proveržis ir panašiai, tačiau iš esmės nieko nevyksta. Aš norėčiau paklausti, kokia yra tikrai dabartinė padėtis. Ir man atrodo, kad komisija yra pernelyg kantri. Lietuvos situacija yra ypatinga. E, Lietuvoje yra nacionalinė agentūra, kuri valdo lėšas, o kitur e, struktūros yra kitokios. Ir dėlsimas yra atsiradęs todėl, kad būtent tokia yra administravimo struktūra. Ir tol, kol tai nebus išspręsta, problemos nebus išspręstos taip pat. Kas mėnesį mums tas dėlsimas kainuoja 300 tūkstančių eurų. Tiek mums E, tokis, tokią sumą mums nurodė e, eksploatuotojai, komisija to nepatvirtino, tačiau tie skaičiai vis tiek egzistuoja. Tai kaip ten viskas vyks toliau, jeigu mes neįspręsime šios problemos? Vienas dalykas - administravimo struktūra Lietuvoje. Pirmas, tai pirmas klausimas. Kitas klausimas - tai yra tie paskutinės minutės mėginimai kažką padaryti, kažko imtis, tik tai tada, kai užduodamas konkretus klausimas. Dėkoju, sako pirmininkas. Dar yra norinčių pasisakyti, ponė Hercog, prašau. I, I, I support... Labai trumpai pritariu tam, ką sakė ponė Greslė, tačiau norėčiau dar užduoti kitą klausimą. Bendra problema yra ta, kad, kad pradėjome tokius e, atskiras brandulinės jėgainės, tačiau nėra techninio sprendimo, nėra motivuoto techninio sprendimo tam todėl jie turi stabdyti darbą, nes sprendimo nėra. Ir kai stabdomas darbas dėl šių priežasčių, tai, tai kaip padaryti, kad tai nebūtų laikoma klaida, vėlavimu ar pažeidimu. Specifiška yra taip, kad atskiri individualūs sprendimai, kurie yra labai labai rizikingi, kelia problemą. Tai nėra pažeidimai, tai nėra valdymo problemos ir juos reikia e, kažkaip atskirti ir rasti būdą, kaip juos finansuoti, nes kitaip bus tas pačias problemas kaip su ITER, kuomet visą tai kainuoja daug baudž... daugiau ir po to negalima biudžeto prasme to paaiškinti. Leiskite pabrėžti dar tokį dalyką, tai ką sakė kolegė Hercog ir kolegė e, Greslė. Mes leidėme suprasti, kad įmanomas ir lėšų išaldymas kaip paskutinė grasinimo priemonė. Tačiau, žiūrint iš žmonių pozicijos, kurie su tuo susiduria, tai yra, žinoma, ne, ne, visiškai netinkamas sprendimas, kadangi problema neišsprendžiama, jeigu nueinate į tą statybų vietą ir ekspertai sako, kad pastatai pastatyti ne pagal uh, reikalavimus, o kiti sako, taip, reikalavimai atitinkami, treti dar ką nors sako, kad e, elektrinės eksploatuotojai apskritai nėra suinteresuotis greitų išmontavimų. Tai kaip kontrolierius galiausiai turi pasakyti, kad neturi kompetencijos vertinti tos padėties. Žinoma, mes sprendžiame biudžeto klausimus ir galime imtis biudžetinių priemonių, tačiau priemo, dėl biudžetinių priemonių taikymo nukenties galutinis naudos gavėjas, bet vėlgi yra dar ir komisijos kompetencija. Mes kaip parlamentas iš esmės galime kreiptis tik į komisiją, nes komisija turi svertus kažko imtis ir mes tikimės, kad komisija tikrai imsis reikalingų priemonių, nes, kaip parodė auditorumo išvados, veikti tikrai yra ką. Mes patys Lietuvoje matėme tas problemas ir labai tikimės, kad pavy, pavyks išspręsti dabartinę tokią, na, tarsi blokadą, neva blokadą, kuri dabar yra susidariusi. Tačiau man atrodo, kad komisijai čia turi tekti labai aktyvus vaidmuo. Ar jūs manote, Ne, jūs turėt, turite būti garantuoti, kad mes tikrai bendradarbiaujame labai intensyviai, tiek ministrų, tiek žemesnių lygmenių. Mes darome visą įmanomą spaudimą, žinoma, ne viešai, tačiau darome viską, kas yra mūsų kompetencijoje. Na, aš kaip komisaras, na, negaliu bausti vyriausybės tiesiogiai, bet tikrai nei su jokių ministrų, nesu tiek aktyviai bendradarbiavęs, tiek daug dėrybų vedęs kaip su Lietuvos energetikos ministru. Ir dabar, jeigu mes turėsime energetikos ministrę Lietuvoje, tai tie darbiniai kontaktai tęsis ir toliau. Šiandien su generaliniu direktoratu aptarsime klausimą, ar tikrai negalima būtų pasinaudoti egzistuojančių atgrasomuoju instrumentu, tai yra sumažinti lėšas. Aš artimiausiamis dienomis pranešiu jums, koks bus mūsų posėdžio rezultatas. Tačiau būkite tikri, mes tikrai nenorime, kad šitą istoriją tęstųsi be galo. Dėkojame, ponė Greslė. Aš noriu priminti klausimą dėl nacionalinės agentūros ir dėl tos administravimo konstrukcijos, kur yra sudaryta. Paskutinis šansas, kaip buvo minėta, kažkada mums, arba mums kažkada pasakyta, buvo numatytas uh, dar birželio ar tai Liepos mėnesio viduryje, tai kiek tų paskutinių šansų dar gali būti? Taip, vyriausybė suvokia, kad agentūra nėra tinkamas struktūrinis sprendimas. Dabar mūsų buvo paprašyta, mes buvom pakviesti tapti akcininkais ar partneriais, tačiau komisijai toks kelias yra nepriimtinas. Mes esame priežiūros institucija, mes galime konsultuoti, bet mes negalime patys aktyviai kaip e, akcininkai dalyvauti tose struktūrose. Tačiau mes bendradarbiaujame su vyriausybė ir uh, konsultuojame juos, kaip galima būtų pakeisti valdymo struktūrą. Dabar vyriausybei, ministerijoje reikia įsteigti darbo grupę, kuri būtų nedidelė, bet efektyvi. Ir mes šiuo metu tikrai vykdome konsultacijas dėl to, kaip tokia darbo grupė, tokia task force galėtų būti sukurta, kas jie turėtų įeiti ir panašiai. Manau, kad artimiausių metų pirmajame ketvirtyje bus konkrečiai žinoma, kokia bus tos grupės struktūra ir kokie bus jos uždaviniai ir ji jau pradės formuluoti, ką konkrečius uždavinius, ką reikia daryti. Tikrai reikėtų turėti daugiau kantrybės mažoms valstybėms narėms negu didelėms. Kartais tai yra būtina. Galbūt didelės valstybės atžvilgių mes kartais elgiamės griežčiau ir nuosekliau negu Lietuvos atžvilgių. Ir dabar tikrai mes jau, aišku, esame šiek tiek, mes tikrai gerokai vėluojame, lyginant su tuo, ko siekiame. Taip, sako pirmininkas, daugiau niekas dėl išmontavimo pasisakyti nenori. O jeigu taip, tai tuomet aš perduosiu žodį Andrei Greten. Dėkoju pirmininkė. Mes kaip audito rūmai pateikėme ypatingą ataskaitą dėl elektrinių išmontavimo Ir komisaras Oettingeris paaiškino. Ir komisija tikrai priėmė ją domėn, tai aš nelabai ką turiu ir be pridurti. Puiku, sako pirmininkas, tuomet leiskite jums visiems padėkoti ir norėčiau paklausti pranešėjo, ar jis norėtų baigdamas pasakyti dar kokį baigiamąjį žodį. Na, kadangi mes vėluojame, sako pranešėjas, tai aš E, ir nekalbėsiu. Savo išminties jums šiandien demonstruosiu, juokauja. Jis, sako, pirmininkas sako, ačiū, labai džiaugiuosi, kad mes galime taip humoristiškai baigti šį posėdį. Ir pabaigoje dar noriu pasakyti komisarui širdingą ačiū už atvykimą į posėdį. Energetika yra labai svarbi tema ir ji kasdien vis svarbesnė, nes ES energijos reikia ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme, ir jos ateinančiam metų pasikeitimo laikotarpiu jums visiems ir noriu palinkėti. Dar kartą ačiū už dalyvavimą posėdėje. Viso gero. Ja,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 Mėly kolegos, turime pereiti prie septintojo darbo tvarkės punkto. Specialusis pranešimas dėl struktūrinių ir sanglaudos fondų. Tiksliau, teks jį nukelti į vėlesnį laikotarpį, kadangi nėra pranešėjo. Lygiai taip pat į vėlesnį laikotarpį turėtų persikelti ir terminai, o gal ir ne, sako pirmininkas. Taigi, taip, pakeitimų įteikimo terminai irgi persikėlė vėlesniam laikotarpiu, taigi jūs visi turėsite pakankamai laiko pateikti pakeitimų pasiūlymus. Tokiu būdu pereiname tiesiai prie aštuntojo darbo tvarkės punkto. Tai yra pasikeitimas informacija su OLAF generaliniu direktoriumi. Kviečiu poną Keslę atvykti Jeigu norite, galite, aišku, likti ir savo vietoje, bet galite ateiti ir į prezidiumą. Ir dabar vyks pasikeitimas nuomonėmis. Kaip minėjau, kolega Kessler atsiuntė mums laišką, prašydama suteikti galimybę pasisakyti šiais klausimais. Ir šiandien aš jau minėjau tą, kad atsižvelgdamas į tarp institucinį susitarimą ir į gerą bendradarbiavimo dvasę tarp Europos institucijų, aš paprašiau pono Kesslerio atvykti į mūsų posėdį ir suteikiau jam galimybę pasisakyti, tačiau taip pat paprašiau jo kalbėti kuo trumpiau, kadangi laiko mes turime labai nedaug. Pone Kessleris, sveiki atvykę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Ir Kaip žinote, mes su jumis buvom susitikę ne viešame koordinatorių posėdėje Strasbūrė ir jūs manęs prašėte suteikti jums galimybę pasisakyti viešame posėdėje. Taigi aš kaip kontrolės, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas jums šitą galimybę noriu suteikti ir iškart nieko nelaukdamas suteiksiu jums taip pat ir žodį. Sveiki atvykę, prašau. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju jūsų komitetui, kad suteikėte man šią galimybę um, jaučiau tam tikrą pareigą atvykti pas jūs po diskusijų ir klausimų su priežiūros komitetu ir manau, kad e, iš pagarbos reikėjo atvykti, tai yra pagarba e, komitetui, parlamentui ir tai yra susijęs su e, Olafo generalinio direktoriumi autoriaus atskaitomybė institucijoms, įskaitant parlamentą. Taip pat e, jaučiau prievalę kai ką paaiškinti, bent jau prisidėti prie paaiškinimų tam, kad būtų galima išsklaidyti tam tikrą rūką, kuris pasklido per pastarąsias savaitės. Kitaip tariant, e, išeiti iš e, užburto rato susijusios su pareiškimais, informacija, dalinė informacija, tam tikromis insinuacijomis ir e, laikraščiuose skelbiamomis naujienomis. Taigi bandysiu faktus jums pateikti. Gal e, jums bus lengviau suprasti, kas vyksta. Dėl to, kas buvo paminėta priežiūros komiteto. Jūs per klausimą prieš mėnesį girdėjote jo nuomonę. Pirmiausia, svarbiausias klausimas yra klausimas dėl to, kaip priežiūros komitetas gali naudotis e, Olafo duomenimis. Faktai dabar. Galiu Jums pasakyti, kad nuo vasario pirmos tai yra dienos, kai buvo uh, pradėjo veikti Olafas pro, po vidinės reorganizacijos. E, tuo metu pradėjo dirbti ir naujas priežiūros komitetas, sausybėje pradėjus dirbti. Taigi nuo vasario pirmos iki dabar vos prieš keletą dienų tas paskutinis laikotarpis buvo uh, Mes 49 prašymus gavome iš šio komiteto e, susipažinti su informacija, su mūsų e, bylomis arba informacijos buvo prašoma dėl turinio ir visi prašymai buvo patenkinti. Taigi bet koks prašymas dėl informacijos konkrečių atvejų buvo patenkintas. Nei viena byla, nei vienas atvejis, e, dėl kurio vykdomas, vykdomas mūsų tyrimas, nebuvo kažkur paslėptas ir nebuvo sudaryta kliūčių priežios komitetui susipažinti su ta informacija. Taigi užtikrinome visą, visišką skaidrumą. Ta noriu akcentuoti. Buvo problemų praeitįje e, gaunant informaciją, tačiau nuo vasario pirmos iki rugsėjo, dėl to, kad Olafas ką tik buvo reorganizuotas, priežios komitetas tik pradėjo e, susipažinti savo teisėmis, procedūromis, neturėjome jokių procedūrų, taigi dėl to šiek tiek vėlavome sureaguoti į prašymus, kartais buvo klausimai e, dubliuojami arba pakartotiniai prašymai teikiami, kad galiausiai būtų suteikta informacija, bet tikrai ne viena byla nebuvo nuslėpta ar neparodyta. Nuo rugsėjo nebuvo jokių problemų. Taigi viskas vyksta sklandžiai. Kodėl? Todėl, kad galiausiai rugsėjo mėnesį buvo e, sudarytas susitarimas raštu tarp mūsų ir priežios komiteto dėl e, prieigos prie duomenų. Ir e, pirmininkas e, Timermanas su manim dirbo keturis mėnesius, kol, kol e, sudernome tekstą ir jame yra procedūra. Mums reikėjo tokios procedūros ir dabar komitetas gali pagal tą procedūrą naudotis dokumentais, duomenimis pagal reglamentą 45201, kuriame kalbam apie duomenų apsaugą. Pateikta yra ir duomenų priečios apsaugos pareigūno e, nuomonė, kuri e, nustato kad e, procedūros tam tikros turi laikytis priežios komitetas, kad galėtų naudotis duomenimis, bet sustarimo iki rugsėjo nebuvo, nebuvo ta procedūra aiškiai išdėstyta ir dėl to buvo šiek tiek vėlavimų o dabar visos problemos yra visiškai išspręstos. Nuo rugsėjo nebeliko tų problemų. Nenorėčiau dabar e, kalbėti, pradėti ideologinių diskusijų ar religijų karo dėl to, ar jie turi teisę tiesiogiai susipažinti, ar iškart e, gauti informaciją. E, neseniai yra paraštis laiškas institucijoms ir pirmiausiai parlamentas iš tų institucijų turi apsispręsti, ar norima keisti reglamentą. Tai yra politinis klausimas. Aš laikausi dabartinių taisyklių, kurios beje sako, kad aš esu, e, skliausiausia, dėje šiuo atveju atsakingas asmuo, atsakingas už tai, kad būtų išlaikytas bylos konfidencialumas ir aš esu atskaitingas asmuo. E, E, taigi e, turiu užtikrinti konfidencialumą informacijos ir reikia laikytis procedūros. Tai yra prievolė. Atsakingas asmuo e, pagal reglamentą taip pat aš esu ir 2007 metais labai aiškiai buvo Europos duomenų apsaugos pareigūno uh, išsakyta dėl e, Olafo generalinio direktoriaus. Taigi laikomasi procedūrų. Su, su, kaip sakiau, e, su priežiūros komitetu suderinome išsame procedūrą rugsėjį ir viskas gerai, jokių problemų, jokių vilkinimų. Niek ir negirdime jokių nusiskundimų iš priežiūros komiteto. E, ponas Timerman apie tai kalbėjo priežiūros e, e, turėjo, kalbėjo per klausimą, bet spaudoje atsirado įvairių pareiškimų, įvairių uh, žinių. Mes turime taisyklės, turime jų laikytis, jeigu jos, jos aišku, gali būti pakeistos, bet ne aš tą e, turiu padaryti, institucijos už tai atsakingos. Bet kuriuo atveju problemų nėra. Ir nei viena e, byla nebuvo nuslėpta, galima buvo susipažinti su viskuo. Ir tai labai svarbus dalykas - galimybė gauti duomenis. Kitas e, klausimas e, susijęs su duomenimis ir priežios komiteto e, galimybė susipažinti su dali atveju. Mane nustebino kai kas, kai aš po klausimo ir dar vieną dieną vėliau spaudoje perskaičiau įvairius pareiškimus, straipsnius. Nustebau, nes juose buvo pasakyta, kad priežiūros komitetas negavo visos informacijos susijusios su daly atveju. Mane tai labai nustebino. Netgi nukentėjo Olafas dėl to. nes e, tas buvo pakartota parlamente įvairiuose susitikimuose. Aš noriu, kad būtų kalbama tik tai apie faktus. Pagal e, darbo susitarimus, kurie suderinti yra mūsų tarpusą ir pasiraš, po kuriais pasirašė priežiūros komitetas gavo mūsų ataskaitos sutrumpintą versiją, net neprašė gavo. Paskui jie paprašė e, visos informacijos ir iš karto pačią net dieną gavo tą informaciją, man atrodo, tai buvo 17-18. Net prieš tai, e, kai išsiuntėme tą visą medžiagą į Maltą. Taigi jie gavo visiškai visą informaciją, o komisija negavo tos informacijos, nei kitos institucijos, nes komisija neturi teisės Tik tai e, keli žmonės e, matė tą informaciją, bet priežiūros komitetas, kaip prašė, gavo visą informaciją prieš lapkri, iki lapkričio pabaigos. Pusantro mėnesio galėjo turėti tą informaciją, kaip kad buvo paprašyta ir iškart buvo suteikta ta informacija. Nieko keisto, mes taip esame įsirašę savo susitarime ir tokia yra procedūra, kuri susijusi su priežios komiteto nuomonė, nenusiskundimais. Ir aš labai nustebau dėl to, kaip viskas įvyko. Sakiau, pradžioje pateikėme sutrumpintą versiją. Ir norėjau Jums paaiškinti tiksliai, kaip viskas buvo. Aš tikiuosi, kad e, nors galbūt per vėlų, bet šiek tiek reikia tą rūką išsklaidyti. Dabar kitas klausimas. Jis taip pat e, buvo keliamas, kad e, generalinis Olafo direktorius nesilaiko e, priežios komiteto vidaus procedūros taisyklių. Man dar iki šiol nepavyksta iki galo suvokti, ką tai reiškia. Aš visiškai laikausi tų taisyklių, absoliučiai. Bet nesuprantu, kaip galiu nesilaikyti tų taisyklių. nėra numatyta jokios prievolės Olafui ar Olafo generaliniam direktoriui. Jūs man galite pasakyti, kad aš nesilaikau, pavyzdžiui, e, Vokietijos apskaitos taisyklių. Aš jas e, <laughs> labai gerbiu, visiškai <laughs> ger, laikaus jų, bet jos man netaikomos. ir e, priežios komiteto vidaus procedūros net nekalba apie Olafo generalinį direktorių, nėra jokios prievalės numatyta, taigi man labai sudėtinga suprasti, kaip aš galiu tų taisyklių nesilaikyti ar jas net pažeidinėti, nes, kartoju, nėra tokios prievalės man nustatyta. Ar Olafui? Antras dalykas, tai ne faktai, tai teisinis toks elementas net jeigu būtų ir numatyta taisyklėse prievolė Olafui. Ta prievolė ar nurodymas neturėtų būti teisiškai saistantis. Man atrodo, nesunku suprasti, kad vidinės darbo tvarkos taisyklės vienoje struktūroje neturi galios kitai struktūrai. Mes turime irgi taisyklės, e, savo vidaus tvark, darbo tvarkos taisyklės, bet jos privalos tik mums, niekam kitam. Dabar paskutinis pastebėjimas, nežinau, ką e, galėčiau dar pasakyti, ką dar padaryti, bet vėlgi pasiremsiu faktais ir nenorėčiau pradėti ideologinių diskusijų ar religijų karo, ar jūs e, gerbėte, mylite ar tikite. Taip, aš juos visiškai gerbiu labai gerbiu. Bet Olafas nukentėjo kaip institucija, nes e, išvados, kurios buvo padarytos ir išsakytos komitete, plačiau parlamente ir e, laikraščiuose yra tokios, kad aš negerbiu jų ir aš e, pažeidžiau tam tikras taisyklės, taip pat tai buvo pasakyta. Kaip gali Olafas e, e laikytis e, e savo taisyklių, jeigu nesilaiko kitų e, struktūrų taisyklių, tai buvo sakoma. Bet tai tikrai nepadėjo institucijai, nepadėjo niekam ir reikėjo uh, paaiškinti labai tiksliai viską. Aš laikausi taisyklių, kurios numato man prievalius, bet kurios nenumato prievalių, tai aš negaliu jų pažeisti, net jeigu ir labai norėčiau. Aš, aišku, nenoriu taisyklių pažeidėti priešingai, bet man būtų neįmanoma tas taisyklės pažeisti, nes jos net manęs neminė, nenustato man jokių reikalavimų. Paskutinis pastebėjimas dėl darbuotojų. Aš kalbu apie tai, man tai nėra toks labai svarbus, didžiulis klausimas. Suprantu, aišku, kad e, priežios komitetui tai aktualu, bet e, mano nuomonė tai nėra klausimas, e, kurį reikėtų spręsti taip, spręsti taip ilgai parlamente. Bet, kadangi tai buvo padaryta, tai Aš prašau dar poros minučių su kantrybės, kad galėčiau paaiškinti faktais šį dalyką. Priežios komiteto sekretoriatas 13 metų veikia ir niekuomet neturėjo savo aštuonis darbuotojus, keturi, penki darbuotojai dirbo bent jau pirmus penkerius metus ar ilgiau, paskui atsirado šeštas darbuotojas ir trumpai net septintas. Septyni dirbo darbuotojai. Dabar sakoma, kad aš atleidžiu, du, atleidau du darbuotojus ir kad tai padariau, kad manęs niekas nekontroliuotų. Bet iš tikrųjų taip ne, tai yra neteisinga ir neteisingai interpretuojami mano uh, ketinimai. Aš uh, žinau, koks yra svarbu, aš tikiu uh, priežios komiteto institucinių vaidmenių, jo reikalingumu labai svarbu, kad būtų toks komitetas, kad būtų galima apsaugoti Olafą, užtikrinti jo nepriklausomumą ir stebėti e, jį ir užtikrinti, kad Olafas būtų atskaitinga institucija. Ir dabar sakoma, kad aš atleidau du darbuotojus, kad apsunkinčiau gyvenimą tam komitetui arba kad manęs niekas nekontroliuotų, aš tikrai atmetu tokius kaltinimus, tai nesusijęs su faktais ir visiškai neteisingai aiškinamas mano veiksmas. Aš paprasčiausiai e, per Olafo reorganizavimą, nes visiškai pakeitėme struktūrą ir kai e, sudarėme naują e, struktūrą, Aš e, paprasčiausiai atsisakiau dviejų neužpildytų postų, kurie jau seniai buvo neužpildyti ir kurie buvo e, numatyti tie neužimti postai priežios komitetų ir aš perkeliau juos į tyriejų grupę Olafe. Kitaip tariant, e, galėjo priežiūros komitetas turėti tuos da, aštuonis darbuotojus, bet taip nebuvo. Taip, aš galėčiau teoriškai skirti daugiau žmonių, tačiau mano situacija yra tokia. Nežinau, ar reikia parlamento e, tarpininkavimo šiuo klausimu, ne, bet po minutės tuoj baigsiu viską ir pasakysiu vieną pozityvų dalykų, dalyką. Aš tikrai nesumažinau darbuotojų skaičius, bet norėjau paaiškinti, kodėl dabar e, taip padariau, nes mums labai sudėtinga yra perkelti sekretoriatą du papildomus darbuotojus. Aš apie tai kalbėjau per pastaruosius mūsų du susitikimus komitete, galbūt prisimenate. Ir mano situacija yra tokia. Pirmą kartą dabar e, per savo istoriją, 13 metų, uh, mažinamas darbuotojų skaičius ne tik OLAFE, bet ir beveik visose komisijos tarnybose dėl šiam komitetui labai e, žinomų gerai priežasčių. Taigi mažinamas darbuotojų skaičius. E, 2 procentai šiais metais, tai yra 8 darbuotojai, 1 procentas per kitus ketverius metus ir tikriausiai tai bus vis tik tai 2, 2 procentai, tai vėl 8 metai aštuoni, atsiprašau, e, žmonės ir po penkių metų tai bus apie 40 e, žmonių. Ir gali būti, kad 23 tikrai postai bus panaikinti, bet gali būti, kad ir 40. Daugiametė finansinė programa yra didelė problema ir žinote, kad gali tikrai būti taip. Taigi Olafas dabar pasiekė tam tikrą e, rekordą. Mes gauname nepaprastai daug tyriamosios informacijos ir pradedame tyrimus 30 procentų e, daugiau yra atvejų. E, pernai jau mes pasiekėme rekordą, pradėdami tyrimus. Taigi mūsų tyrimų apimtis auga 30 procentų, dabar darbuotojai sumažiname 2 procentais. Ir jeigu aš dar du žmonės perkelsiu į priežios komitetą, tai dar jų sumažės. Tai yra labai sudėtinga, bet dabar baigsiu pozityvę žinę. Kalbėjau su priežios komiteto vadovu prieš keletą dienų ir mes su, pasiekėme sutarimą, tikriausiai e, paskelbsime bendra, apie bendrą instituc, e, iniciatyvą institucijoms, kad būtų galima spręsti šią rimtą darbuotojų mažinimo Olafe problemą. Nes tai taip pat kenkia ir priežiūros komiteto pajėgumams e, prižiūrėti mūsų darbą ir mūsų pajėgumams atlikti tyrimus. Dėkuoju Jums už kantrybę, tikiuosi, kad tai e, padėjo šiek tiek e, paaiškinti situaciją ir e, taip pat parlamentas dabar geriau supras, kaip Olafui rūpi, kaip svarbu yra užtikrinti, kad gerai funkcionuotų priežios komitetas ir kaip mes daug dirbame, kad galėtume e, viską įgyvendinti. Tikiuosi, kad jūs mums padėsite. Ačiū. Ja, sehr geehrter Generaldirektor Kessler. Gerbiamas generalinio direktorio Kessleri. Budžeto kontrolės komiteto vardu norėčiau pasakyti tik tai vieną pastabą. Mūsų komitetas suteikė galimybę informuoti jūs apie padėtį. Olafas yra nepriklausoma institucija ir mums tas buvo labai svarbu ir tebėra labai svarbu, kaip ir visam parlamentui. Dėl to niekas ir neabejoja. Tačiau demokratijoje net ir nepriklausomos institucijos turi būti kažkam atskaitingos ir turi būti kontroliuojamos tam ir reikia tas prie, tam ir reikalingas tas priežiūros komitetas, kuris buvo įsteigtas. Mes kaip parlamentas į tai žiūrime labai rimtai, kai tokio komiteto nariai posėdžiuose kiekvienam suprantama kalba paaiškina ar pasako, kad jų darbo galimybės yra ribojamos. Todėl komitetas ir nutarė kartu su jumis, ponė Kesleri, surenkti posėdį kartu su priežiūros komitetu. Tai buvo numatyta šiandien, tačiau priežiūros komitetas, e, negali, jo nariai negalėjo dalyvauti, kadangi tai nėra nuolatinis komitetas, jie ne, ne, nebūna nuolatos Bruselėje, bet to nukelti per nelik tolimam laikotarpiu nereikėtų. Aš manau, kad ir parlamentarams tai yra niekiek nemažiau svarbu kaip ir man, todėl aš manau, kad kontrolės komitetą taip pat reikėtų išklausyti. Ir aš e, tikiuosi, kad jų, prašymo, jų prašymą mes galėsime greit, netrukus atsižvelgti ir galėsime pasikviesti jūs į posėdį su jumis ir aptarti visus klausimus. Kolegė Ajala Sender norėjo pasisakyti, prašau. Suteiksiu žodį, o paskui kitiems. Sí, gracias, <clears throat> presidente. No, yo eh, había pedido la palabra al comienzo para. Ačiū pirmiausia, norėjau pasakyti, kad aš atsakymų iš pono Keslerio neišgirdau. Negavau. Jie buvo nusiusti koordinatoriams, bet ne kitiems e, komiteto nariams. E, žinoma, panas Kesleris viską, Kesleris viskas dabar gerai paaiškino ir aš viską supratau. Tačiau aš norėčiau gauti tuos atsakymus raštu į mūsų klausimus, kuriuos patikė ponas Kesleris. Aišku, aš galiu pasikliauti informaciją, kurią dabar čia išgirdau. Visų pirma, dabar norėčiau padary, padėkoti ponui Kessleriui už jo domėjimas mūsų darbų ir už pateiktus atsakymus. Aš suprantu, e, kad šie dalykai jam rūpi tačiau mes esame nustebę, kad kai kyla problema ir kai priežiūros komitetas teikia nusiskundimus, žinoma, tai mums kelia susirūpinimą. Ir aš pamenu, kad kai jūs apie tai kalbėdamas šiek tiek kalbėdamas šiame komitete, reiškite tam tikras abejonės. Jūs esate Olafo direktorius ir iš principo turėtumėte palaikyti artimus ryšius su priežiūros komitetu. Mums aišku, kad priežiūros komitetas yra garantija užtikrinanti, kad sudėtingas, jautrus mechanizmas, toks kaip Olafas, būtų garantija. Net prižiūrint ir stebint, kad viskas būtų tvarkoje ir nebūtų problemų. Taigi, bet kokie priežiūros komiteto nusiskundimai reiškia, kad mes turime juos analizuoti. Per septynis mėnesius nuo vasario iki gruodžio atrodo, jokių problemų nebuvo. Mes klausėme, kokios yra problemos, nieko neišgirdome. Po rugsėjo mėnesio mes grįžtame prie normalios procedūros ir mes norime sužinoti, ar vėluojama kur nors dirbant. Ir norėjome išgirsti, ar buvo kokių problemų per tuos septynerius mėnesius, nes mums tai rūpia. Aš tikiuosi, kad jūs na, išsprendėte visas problemas. Jūs sakėte, kad priežiūros komiteto nariai na, yra priklausomi nuo sprendimų priimamų kitur praeitie maksimaliai priežiūros komitete buvo septyneli žmonės. Tai ne bet kokie žmonės, tai administratoriai, kurie turi turėti pa, pa, pakankamą patirtį. Ar tie žmonės, kuriuos jūs norite turėti savo tyrimų padalinyje, ar jie yra taip pat administratoriai? Nes tie du žmonės priežiūros komitetui yra svarbus, e, dirbant jų darbą, prižiūrint e, Olafo nepriklausomumą ir veiksmingumą. Jūs taip pat kalbėjote apie problemas paminėtas spaudoje. Dėl pono dalį, tai aišku, ši informacija buvo paskleista žiniasklaidoje. Jūs kalbėjote apie spaudimą. Ši informacija pirmiausia nutekėjo į spaudą. O mes turėjome pasinaudoti spaudos teikiamą informaciją Jūs taip pat e, turimą informaciją nusintėte Maltos vyriausybei, tačiau jūs taip pat kalbėjote apie spaudimą. Kokį spaudimą? Akivaizdu, kad jūs esate atsakingi už konfidencialumą to, kas vyksta Olafe, bet staiga kažkas nutekė į presą, į žiniasklaidą. Todėl reikia galvoti apie santykius su spauda ir e, kontroliuoti tai, kas patenka į spaudą ir kas ne. Galbūt tiek jūs, tiek mes turime būti atsargesni tokiais atvejais. ar kalbėtume apie audito rūmų paskirimo, narių paskirimą ar ką nors kitą. Labai svarbu, kad mes visi viską vertintume vienodai. Jūsų organizacija vietar keturių direktoratų, dabar atsirado penki, vienas iš jų tapo koordinavimo komitetu, tai yra direktoratu, gal tai ir gerai. ar yra reikalas plėsti tuos direktoratus. Ar nemanote, kad ištekliai yra tiesiog mm, pernelyg e, plačiai išdalinami, ar nereikėtų juos labiau koncentruoti? Generaldir... Greslė. Dėkoju, generalinį direktoriau. Aš būčiau labai apsidžiaugusi, jeigu šis komitetas būtų vykęs, šis posėdis būtų vykęs kartu su priežiūros komiteto nariais. Uh, Galbūt tą galima bus padaryti vėliau, kada nors vėliau, e, kad ta diskusija būtų teisinga. Tačiau man jūs esate iš tikrųjų gyvas prieštaravimas. Ir tai, ką jūs sakėte, tame irgi buvo prieštaravimų. Jūs sakėte, kad problemų nėra, paskui paaiškėjo, kad tų problemų vis dėlto yra, jų buvo tarp, la, tarp vasario ir rugsėjo mėnesių, Išklausiusi jūsų, turėčiau sudaryti nuomonę, kad priežiūros komitetas, kuriame yra vienas buvęs teisėjas, buvęs policijos aukšto rango pareigūnas, buvusi auditorė, dar viena buvusi teisėjas, panašiai, atrodytų, kad šie žmonės išgalvojo problemas ir pateikė mums jas labai tikinamų raštiškų būdų. Man susidaro įspūdis, kad jūs reaguojate tik tada, kai spaudimas tampa nepakeliamas. Tačiau man atrodo, kad jūs turite daryti tai, ką jūs privalote daryti, bendradarbiauti gera dvasia. Ir man labai gaila, kad jūs to nedarote. Aš tikrai šitą istoriją pasinagrinėjau atidžiai, pasižiūrėjau, kokios problemos kilo su e, tuo priežiūros komitetu ir pažiūrėjau, kokių rezultatų jūs pasiekite iš dėrybų su tuo komitete. Prašiau ir komisaro Šemetos e, prižiūrėti tas dėrybas. Tačiau jokių rezultatų nepamačiau. Noriu paklausti, kodėl taip visa, visas šitas reikalas taip įsisiubavo, kodėl taip užaštrėjo ta krizė ir galų gale gal galite atsakyti man į šitą klausimą, neprieštaraudamas pats savo. Toks būtų mano pirmasis prašymas. Kitas klausimas. Jūs pasakėte, kad atėjote todėl, kad gerbėte Europos parlamentą ir norite atsiskaityti už savo veiklą. Turiu pasakyti jums iš, tiesiai šviesiai. Aš pasižiūrėjau, ką jūs atsakėte į ponio, pono dalį klausimą. Tai pagarbos Europos parlamentui aš nematau, kadangi spaudai jūs pasakėte daug daugiau apie tą atvejį, negu kad, atsakėt, negu kad teikdamas atsakymą į klausimą pateiktą mūsų klausimynę. Čia tikrai nematau jokios pagarbos Europos parlamentui. Jeigu jūs laikote tai pagarbą, tai jūs kažką suprantate ne taip. Ne taip. Prie šito tikrai dar reikia grįžti, nes atsakymai jūsų klausimus duoda daugiau klausimų, negu kad atsakymų. Jūs pasakote mažiau, negu kad pasako pats klausimas. Ir iš jūsų atsakymų galima suprasti daug mažiau, negu buvo suprasta prieš tai. Kas dabar vyksta? Tas administracinis tyrimas dalį bylos klausimų yra baigtas, yra disciplinarinis, įvykdytos disciplinarinės priemonės, komisaras atsakydino ir panašiai. Kitaip sakant, tas atsakymas, kurį jūs pateikėte, yra visiškai nepakankamas ir mes tikrai to nepaliksime taip, kaip yra. Apskritai, man atrodo, kad šita sprendimo, šito sprendimo paieškos metodas yra visiškai netinkamas. Aš manau, kad kontrolės komitetas, priežiūros komitetas turėtų būti traktuojamas kur kas rimčiau. Aš suprantu, kad niekas nemėgsta būti kontroliuojamas. Bet stebėdama šitą jūsų nesutarimų problemą, kuri trunka jau aštuonis metus, pasakysiu tiek, kad problemų buvo ir jų bus, nes tai yra labai sudėtinga konsteliacija. Tačiau per šitos aštuonis metus man tenka pastebėti, kad problemos niekada nebuvo tokios didelės kaip dabar, jos niekada nebuvo tokios aštrios kaip dabar ir tas aštrumas kenkia jums as, kaip asmeniui, kaip direktoriui, jis kenkia jūsų visai tarnybai ir kenkia, žinoma, priežiūros komitetui, kurio teisingų pareigų vykdymų mes visi esame suinteresuoti. Tai yra paskirtas komitetas ir jis privalo vykdyti savo įsipareigojimus, o tam jam nesudaromos sąlygos. Mes norime, kad Olafas veiktų efektyviai, kad, jis, kad jo pasiekti rezultatai būtų geri, kad atitinkamas direktoratas veiktų efektyviai. Tačiau tam reikia, kad visi, visos suinteresuotos šalis bendradarbiautų. Ačiū. Dėkoju, ponė Greslė, sako pirmininkas toliau ponas Gairis. Aš šiaip tai nenoriu užduoti klausimą generaliniam direktoriui, aš noriu pakomentuoti tai, ką jis pasakė. Ir mano komentaras bus susijęs su šio komiteto darbo tvarka. Aš norėčiau paprašyti skirti diskusijose du dalykus. Labai aiškiai atskirti du dalykus. Pirmasis. Tai santykis tarp generalinio direktoriaus Keslerio ir priežiūros komiteto. Tai yra mūsų administracinės atsakomybės klausimas. Ir kompetencijos, mūsų kompetencijos klausimas. Aš dar truputį paaiškinsiu. Džiaugiuosi, kad mes atskirai išklausysime pono Keslerio ir priežiūros komiteto šiuo atveju. Ir nemanau, kad mes turinio prasme pažengsime stipriai į priekį, jeigu abi institucijos atėjusios pradės aiškinti, kurio, kurio momentu jos kažko padarė, kažką padarė ar kažko nepadarė. Jeigu kažkam ir malonu būtų dalyvauti tokiame renginyje, man tai tikrai nes. Vienas dalykas. Kitas dalykas šitas administracinio pobūdžio nesutarimai tarp generalinio direktoriaus ir tarp komiteto turėtų būti aiškiai atskirti nuo dalį bylos. Nereikia grįžti prie tų dalykų, kurie jau seniai yra išaiškinti, kurių pabaiga yra prieš, buvus jau prieš mėnesį, po to, kai mes su generaliniu direktorium tris valandas slaptame posėdėje kalbėjomės. Yra du šaltiniai, kurie mums pateikė tuos duomenys, tai Maltos institucijos, kitas šaltinis pateikiantis duomenys, tai yra komisija. Jeigu tai netiesa, tai tada kada nors ten netiesa taip pat iškils aikštin. Galbūt tau ir kolegė, sako kalbėtojas, ir teko pamatyti tą bylą ar tą ataskaitą, aš jos nemačiau. Taigi, mes paprasėme, paprašėme komisijos atsiųsti mums ataskaitą, aš pats pasirašiau po to prašymu, komisija atsisakė, dabar mes turime ieškoti sprendimų, kaip mes politiškai tai reaguosime, dabar mes negalim prašyti pono Kesslerio atiduoti mums bylą, kuri jau yra nebe jo rankose. Taigi prie šito nereiktų, reiktų jau nebegrįžti. Kitas dalykas, ar mes esame tyrimų komitetas ar ne. Man atrodo, mes nesame tyrimų komitetas, mes esame komitetas, kuris turi rūpintis biudžeto vykdymo procedūromis ir turėtų skatinti kovą su sukčiavimu. Aš su visu to sutinku. Jeigu reikia pranešimo, taip galim sukviesti koordinatorius, pasitarti, ką nors parengti kokį nors pranešimą ir panašiai, arba įsteigti atskirą tyrimo komitetą, jeigu to reikia. Tačiau dabar mums nereikėtų apsimesti kokiu nors slapta išrinktų tyrimų komitetu. Mes tam neturime jokio mandato ir aš noriu šitą savo prašymą tikrai nukreipti į tuos kolegas, kurie jaučiasi esą tokio komiteto nariais. Ačiū, sako pirmininkas. Mes tikrai, atrodo, patekome į labai įdomius vandenis. Mūsų komitetas, man rodosi, elgėsi tikrai pagal savo kompetenciją, procesai buvo teisingi ir gerai apgalvoti. Spalio 15 dieną jūs, ponė generalinė direktoriau, patikite informaciją apie tą ataskaitą. 16 dieną komisaras Šemeta man paskambino ir pasakė, kad komisaras dalį atsistatydina. Ta pačia diena buvo ir atitinkamas komisijos spaudos pranešimas. 17 spalio vyko spaudos konferencija, kurioje dalyvavote jūs, ponė Kesleri, ir visi komiteto nariai, su kuriais aš kalbėjau, po jūsų pasisakymo pasakė taip, kad Olafo generalinis direktorius informavo spaudą tiesiogiai, bet nematė reikalo padaryti to paties su parlamentarais. Ir paskui buvo surinktas neviešas koordinatorių posėdis, kur jūs paaiškinote mums visą padėtį, pasakėte, kad galutinė ataskaita jau yra pateikta komisijai ir kad čia buvo priimtas politinis sprendimas, kurį savo nuožiūrą priėmė komisijos pirmininkas, kas dėl atsistatydinimo ir parlamento pirmininkų suiga susisiekė su atitinkamomis institucijomis ir paprašė galimybės pamatyti tą ataskaitą bei pareikalavo, kad komisijos pirmininkas pakomentuotų šios atvejus. Aš pats lygi šiol nekomentavau viso to, kas čia vyko. Ir aš esu, kaip ir savo frakcijos parlamente narys, Ir noriu pasakyti, kad jokiame pasaulio parlamente nebus, toks atvej, nebus tokio atvejo, kad koks nors ministras atsistatydins, o ministras pirmininkas neturės atvykti į parlamentą ir pasiaiškinti, kodėl tas ministras atsistatydino. Tai jeigu valstybėse narėse tai yra savaime suprantinima praktika, tai kodėl mes šito nereikalaujame, kodėl mes leidžiame, kad taip su mumis būtų elgiamasi, kodėl Helmutas Šmitas, buvęs bundeskancleris, įspūdingoje savo kalboje turi mums priminti, kad parlamentas turi daryti ES revoliuciją ir gražinti per arba susigražinti demokratinės kontrolės svertus į savo rankas. Kodėl mes turime leisti, kad kažkas iš išorės mums pamokytų tokiu, kaip elgtis. Mes patys turime visokiojopą teisę klausti, kas iš tikrųjų yra įvykę, kokios buvo priežastys ir taip toliau. Jeigu mes tokias teisės neturim, tai kas tada ją turi? Juk mes esame tiesiogiai piliečių išrinkti atstovai ir jeigu mums į tokį klausimą neatsakoma, tai čia yra didžiulė problema. Kitas dalykas. Jeigu mums, kaip tiesiogiai išrinktiems parlamentarams, yra nesuteikiama informacija iš institucijų, kurios privalo tą daryti, sakykime, komisija, Olafas ar kas nors, jeigu šios institucijos neranda būdo pateikti mums informaciją priimtinu visiems būdu, tai mes ne tik, kad turime teisę apie tai pareikšti viešai, bet mes tiesiog privalome tai paskelbti, nes tokiu būdu mes įgyvendiname piliečių Europoje teisę kontroliuoti komisiją ir jos institucijas. O kontrolė, kontroliavimas, kuri yra tiesioginė, tiesioginė mūsų funkcija, neturint informacijos, yra visiškai neįmanomas dalykas. Taigi tiek norėčiau pasakyti apie mūsų komiteto veiklą. Yra tam tikrų spekulacijų, prie jų e, aš nenoriu visiškai prisijungti, nenoriu viešai spekuliuoti klausimais, kuriais informacijos aš neturiu. Jeigu kas nors norite, prašom, jums yra sut visiškai suteikiama laisvė tai daryti, bet aš tikrai nedarysiu to, nežinodamas pilnos informacijos. Uh, Ir aš pasakysiu vieną sakinį, kurį pasakiau laiške komisarui, e, komisijos pirmininkui. Aš pasakiau, kad geriausia priemonė prieš visas samokslo teorijas, kurios čia jau yra pradedamos generuoti, yra tokia. Komisija pati turi užtikrinti skaidrumą ir viso šito reikalo išaiškinimą. Aš manau, kad tikrai pakanka tarnybų, teisinių tarnybų ir teisinių tarnybų darbuotojų, kurios gali susijęti teisėtą ir švarų tyrimą su parlamento teisę gauti visą pusišką informaciją, kuri su to susijusi. Tai dalį bylos dalis ir ne visiškai tą temą, kurią atvyko pakalbėti ponas Kesleris šiandien į mūsų posėdį. Jis norėjo, grįžti, norėjo pasisakyti dėl to, ką priežiūros komitetas pasakė lakryčio 6 dienos posėdėje viešai. Tačiau, kaip matote, ne visai įmanoma atskirti kai kurios klausimus. Aš tikrai šio reikalo nepaliksiu ir lygi šiol, jeigu dar šiek tiek laikiausi, tai dabar jau nežadu to daryti, mes jau suderiname veiksmus su koordinatoriais ir vienintelis dalykas, kurį aš nusprendžiu pats, nu, nusprendžiau pats, a, tai, yra papra, tai yra sutikimas pasikviesti poną Keslerį į viešą mūsų posėdį. Manau, kad tai yra tikrai bendradarbiavimo e, ženklas, mes ištiesėme šią instituciją ranką ir Dabar leisiu atsakyti kolegai į klausimus, kuriuos uždavė parlamentarai. Ačiū. Labai trumpai. Pirmiausia, dėl dalį atvejo. Kaip matote, aš daug kukliau kalbėjau negu jūs. Aš norėjau patį aiškinti faktą, kad Olafas šiuo atveju laikėsi taisyklių paraidžiui ypač dėl priežiūros komiteto vaidmens. Kadangi dėl to buvo nesusipratimų, aš nenoriu nieko kaltinti, tiesiog noriu paaiškinti čia ir patikinti, kad mes laikėmės taisyklių susitarimų su priežiūros komitetu. Jau dėja įvyko taip, kad Daug kas už šios salės e, durų padarė išvadas, kad e, Olafas kažkas lepia nuo priežiūros komiteto dalio atveju. Taip tikrai nebuvo. klausimas susijęs su klausimo rezultatais e, prieš mėnesį dėl ko šio komiteto kai kurie nariai ir spauda parašė tai, kas neįvyko, kad mes e, neteikėme informacijos priežiūros komitetui. Tikiuosi, kad dabar yra aišku, dėja po mėnesio, bet aš susilaikiau komentuodamas e, spaudos e, komentarus, neteikiau pranešimus spaudai. Aš pasirinkau šią progą čia, jūsų institucijoje, paaiškinti šį nedidelį dalyką iš savo pusės. Nuo vasario iki rugsėjo. Čia nebuvo reikalas susijęs su daliu. Taip. Atsakysiu tuo pat metu ir jums, ir, ir į dalį ponios Greslė klausimą kas įvyko nuo vasario iki rugsėjo. Kaip sakiau, A. Olafas dėja niekada neturėjo jokių procedūrų ar darbinių sustarimų su tarp Olafo ir priežiūros komiteto. Iki man pradedant dirbti. Buvo tam tikrų bandymų, bet jie visada būdavo nesėkmingi. Taigi nėra jokios procedūros. Tai nėra gerai. Aš esu teisininkas, tačiau ne, ir nesu procedūrų fanatikas, bet vis tiek procedūros naudingos. Vasario 1 vyko Olafo reorganizacija ir paskirtas naujas priežiūros komitetas. Penki žmonės, išoriniai žmonės, kurie vienas kito nepažįsta, kuriems taip pat reikia laiko, jeigu norite e, pradėti suprasti, kaip jie interpretuos savo vaidmenį. Jie nauji, mes nauji ir nebuvo jokios procedūros mums bendradarbiauti. ir iš dalies galiu atsakyti ponė Greslė. Naujos problemos. Kokios naujos problemos? Jūs sakėte, kad visada, visada, visada yra problemų su priežiūros komitetu ir praeitėje, o dabar yra naujų problemų. naujos problemos ir didelė, dar didesnės. Dalis paaiškinimo, bet to, ką aš jau pasakiau, yra tai, kad Olafas susilaukė naujų prašymų iš priežiūros komitetų. Tokių prašymų, kurių anksčiau nesame turėję. Tyrimo metu iš karto suteikti prieigą prie dokumentų, prie bylų. Tai to jau pat gauti e, duomenis apie esamus tyrimus, vykdomus tyrimus. Anksčiau to niekad nebuvo prašoma. Taigi, kai mes pradėjome gauti tokius prašymus, mes turėjome apsispręsti. Taigi, mėnesį raštu, po mėnesio aš paprašiau e, priežios komiteto susitikti ir parengti susitarimą. Mums pavyko jį parengti rugsėjo mėnesį Ir aš džiaugiuosi, sudėkingas ponui Timermansui ir priežiūros komitetui mes kartu radome sprendimą ir nuo tada jokių problemų nėra. Jie laikosi sutarimo, mes laikome sutarimo. Tai yra trijų žingsnių metodas, kurį mes e, sutarėme, kurį mums EDPS e e, primetė 2007 metais ir jie paprašo, aš jiems, jiems pateikiu duomenis ir tai nuo rugsėjo mėnesio vyksta. Iki rugsėjo mėnesio neturėjome procedūros, gavome naujus prašymus ir mes buvome sudėtingo teisinėje situacijoje, nes mes esame atskaitingi, atskaitingi, aš esu atskaitingas, aš tikiu atskaitomybę pagal visas priemonės, ir atskaitingas ir viešai nuomoniai. Aš taip pat privalau laikytis e, taisyklių ir kontroliuojančių institucijų, kaip e, Europos duomenų priežiūros tarnyba, reikalavimo. Ką reiškia? Dabar, kai turime susitarimą, galimybė tai gauti duomenys priežiūros komitetui egzistuoja, nes Jie laikosi sustarimo, kurį mes parengėme, jie laikosi procedūros, kurie atitinka e, reglamentą dėl duomenų apsaugos ir atitinka e, duomenų priežiūros e, institucijos reikalavimus. Turime procedūrę, kurios iki tol nebuvo. Dabar viskas veikia normaliai. Tai yra svarbiausia. Dabar atsakyti į klausimus. poniai Gresle ir poniai Ajala. Jūs klausėte? Pone Ajala sakė, kad nėra, nematė atsakymų į mano klausimus, į jūsų klausimus mano atsakymų, bet, na, jūs e, kreipėtės komisiją, komisija persiuntė klausimus man, dalis klausimų buvo susijusi su Olafu ir aš atsakiau komisijai, aš žinau, kad komisija patikė visus atsakymus jums. Vėlgi mes tikime atskaito, atskaitingumu, mes esame atskaitingi, tačiau mes taip pat turime laikytis taisyklių, įstatymų. Negaliu daryti bet ko, kas tik tai man šautų į galvą. Aš turiu laikytis taisyklių ir kai kuriais atvejais negalėjau atsakyti į klausimą, nes jie susiję su tyrimo turiniu. Ir aš negaliu į tokius klausimus atsakinėti. Dėl spaudimo. Jūs minėjote spaudimą. Nenoriu, kad čia būtų kokiu nors neiškumu. Aš nepatyriau jokio spaudimo ar negavau kokiu nors instrukcijų ar nurodymų, kaip buvo sakoma kai kuriuose klausimuose, kuriuos gavau. Aš nepatyriau jokio sprendimą, aš neminėjau jokio spaudimo nei spaudai, Aš nepamenu, kad būčiau minėjęs spaudimą per spaudos konferenciją, bet kokiu atveju aš galiu tai būti pasakęs e, jūsų komitete, tačiau po baigus spaudimą, po to, baigus sprendimą, po to, kai atsistatė komisijos narys, tas spaudimas privertė mane nuspys, nuskūsti skubiai mūsų ataskaitą Maltos teisės saugai. Tai yra tiesiog tokia situacija, kuri reikalauja greitų veiksmų, greitai nusiųsti mūsų ataskaitą. Ačiū, kolegos. Turime problemų. E, labai ačiū. gavau informaciją, kad e, nebeturime vertimo nuo šiol, turime baigti posėdį. Turiu dvi kolegas Kosaraše, pona Andrėsen ir pona Gairį. Mes galime tęsti penkias minutės anglų kalbą. E, taigi, dar po vieną minutę suteikiu poniai Andrėsen ir pana Gairiui. Thank you, Chair. I had asked for to speak before, so... Ačiū pirmininkė, bet žodžio aš prašiau anksčiau. Visada atsitinka taip, kai aš paprašau žodžio. Noriu patisitiksinti po Keslerį dėl darbo tvarkos taisyklių. Nes kai pas mus atvyko priežiūros e, komitetas, aš uždaviau konkretų klausimą, kur yra tos procedūrinės taisyklės, ar naujas sukūrėte, ar jos egzistuoja nuo seniau ir kas pritarė toms taisyklėms. Ir atsakymas, kurį pateikė, nepamenu kokia jo pavardė, buvo toks. Procedūrinės taisyklės egzistavo ir anksčiau, dėl jų buvo sutart, pritarta ir parlamento. Tai dabar aš nesuprantu